Good morning, uh, colleagues. Before we, um... Labas rytas, kolegos. Prieš pereinant prie mūsų konkrečių darbų, 13 darbo tvarkės punktų, veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti, norėčiau papasakoti apie koordinatorių rekomendacijas Nes vakar vyko posėdis, išgirdom kai ką, vyko rašytinė procedūra ir norėčiau tiesiog papasakoti šiek tiek apie tai, o paskui pereisime jau prie šio ryto darbo atvarkės. Taigi pirmiausia, dėl rašytinės procedūros, pirmiausia, turime lybę e, rezoliuciją dėl atitinkamo klausimo, buvo patvirtinta e, rekomendacija ir teksto projektas dėl interseksualių asmenų. E, antra, dėl Libe nuomonės, dėl tyrimų, kuriuos vykdė Olaf, kovos su sukčiavimo biuras ir jo bendradarbiavimo su Europos prokuratūra koordinatoriai sutarė, kad angliškai ir prancūziškai galima bus teikti pakeitimus komitetui. Trečias dalykas - Imko ir Lybė pasiūlė rekomendaciją dėl teroristinio turinio plėtimo stabdymo internete. Buvo patvirtinta pagal 53 plus taisyklę E, priimtas sprendimas. Imko dirbs prie šio klausimo toliau. Mes lauksime dar galutinio patvirtinimo, nors buvo paminėta ta taisyklė 53 plus. Imko ir lybė dar derins čia savo pozicijas. Ketvirtas dalykas - kult ir lybė e, kompetencijų konfliktas. kova su teroristinio turinio plitimu internete. Koordinatoriai sutarė, kad kult prašymas turi būti atmestas ir pagal 53 taisyklę bus rengiamas pranešimas įprastinė tvarka. Penktasis dalykas. Dar kurį norėjau pasakyti. E, buvo nuspręsta stebėti situaciją E, susijusią su kova su korupcija, ypač Maltoje ir Slovakijoje. Yra sudaryta darbo grupė, stebėsenos grupė. Pirmiausia, koordinatoriai nusprendė darbo grupės įgaliojimus pratesti iki 19 metų balandžio mėnesį ir rezoliuciją teikti e, kovo mėnesį plenariniam posėdžiui. E, Sofija Intvelt yra vadovė šios grupės. E, socialdemokratai prašė platesnių įgaliojimų šiai darbo grupiai, kuri būtų įtraukta e, į darbo tvarkę atitinkamo komiteto. Ar nu, galėčiau paprašyti komitetą patvirtinti šias rekomendacijas? Devinios penkiolika pradėsime elektroninį balsavimą, tiek norėjau priminti. O dabar, kolegos, keliaujame prie 13 darbo tvarkės punkto. Ir Norėčiau pasakyti, kad vyko parlamento žmogaus teisų savaitė organizuota, buvo dedamos pastangos pagerinti LGBTI asmenų e, situaciją, kad nebūtų diskriminacijos susijusios su asmens lytimi ir jo seksualinė orientacija, buvo paskelbtas e, sąrašas veiksmų e, LGBTI asmenims ir bus toliau dirbama prie šių svarbių klausimų. Komisijos atstovui ponu Šmit suteiksiu žodį, o paskui kreipsiuosi kolegas, gal jie norės ką nors pridurti. Prašom. Labas rytas, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, pirmiausia, noriu padėkoti, kad Europos komisijai buvo suteikta galimybė pateikti naują informaciją dėl Europos komisijos e, veiksmų plano susijusių su lygybė ir parama LGBTI asmenims. Norėčiau pasakyti, kad šiandien vyksta e, translyčių asmenų diena. Tai ir ta diena vyksta lakryčio mėnesį kasmet. Ir tie žmonės, kurie yra tapę transfobijos, taip vadinamosios aukomis, e, turi progą atkreipti dėmesį į savo problemas, į, savo, į tai transfobijos klausimą. E, šiemet Europos komisija paskelbė lyginamąją analizę dėl trans ir interseksualių asmenų lygybės Europos Sąjungoje. Tai yra nepriklausoma studija, ją užsakė Europos komisijos tarnybos, tačiau darbus atliko nepriklausomas tinklas teisės ekspertų, kurie dirba nediskriminacijos ir lyčių lygybės rytyje. Daug kas buvo nuveikta pastaraisiais metais, ypač informuojant žmonės, atkreipiant dėmesį į specifinius poreikius translyčių asmenų ir interseksualių asmenų. E, dar reikalinga didesnė jiems teisinė apsauga, nes čia dar atsiliekama nuo tos situacijos, kokią ją norėtume matyti. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad didelė dauguma valstybių narių dar neturi specialių nuostatų susijusių su interseksualių asmenų teisų apsauga. Grįžkime prie tų veiksmų sąrašo. Pagal Eurobarometro duomenis paskutinius 71 procentas ES piliečių sakė, kad jie mano, jog LGBTI asmenys turi turėti tas pačias teisės kaip ir visi kiti, kaip heteroseksualūs asmenys. Tačiau, jeigu pažiūrėtumėte į situaciją, į tai, kaip ji e, kaip ją mato ir kaip ją suvokia LGBTI patys asmenys, E, apklausa rodo, kad pusė apklaustų asmenų, 74 net procentai sako, kad patiria diskriminaciją ar priekabiavimą, bent yra tokį patyrę dalyką bent kartą per metus. Visą tai rodo, kad dar daug ką reikia nuveikti. <clears throat> Skaičiai yra labai iškalmingi, situacija labai skirtinga valstybėse narėse ir tai aiškiai rodo, kad uh, Europos komisija taip pat turi pareigą veikti aktyviai. Dabar dėl veiksmų sąrašo. Europos komisija be abejo naudojasi savo kompetenciją tam, kad būtų kovojama su diskriminacija, tačiau tuo pat metu mes taip pat bandome rodyti pavyzdį ir įkvėpti valstybės narės imtis veiksmų iš anksto. E, LGBTI narių lygijoms teisėms užtikrinti. 15 metų gruodį mes paskelbėme veiksmų sąrašą, kuris yra visa apimantis, kuris apima visas politikos sritis, kad LGBT asmenys galėtų gauti sveikatos apsaugos, švietimo paslaugos, kad galėtų dirbti, kad jie nesusidurtų su uh, E, prie kabiavimų e, ir kad galėtų lengviau gauti prieglopsti. Aš norėjau tik pasakyti keletą labai svarbių elementų e, Europos parlamento nariai šiuo klausimu. Pirmiausia, informavimas. Mes manome, kad toks samoningumo kelimas žmonių yra asminis dalykas kad būtų galima žmonėms paaiškinti, kad dar daug ką reikia nuveikti gerinant tų žmonių situaciją. Tas darbas turi būti nuveiktas teisėkuros rytyje ir em, tų esamų taisyklių taikymo srityje, kasdieniniam gyvenime. Mes esame parengę video siužeto, video siužetų e, pagal e, LGBTI AIS. Yra e, pagal, pagal tai, kaip žmonės mato iš LGBTI tarpo šią situaciją. Mes e, parengėme video siužetus, kad e, suprantamai visuomeniai būtų parodyta, kaip tie žmonės mato tą situaciją. Šių metų pradžioje tie video siužetai jau pasirodė ir jie gali būti naudojami. E, mes ypatingą dėmesį skiriame tam, kad tie video siužetai būtų platinami tose valstybėse narėse, kur LGBTI yra socialiai primtina kaip reiškinys. Interseksualių asmenų situacija taip pat yra labai svarbus dalykas, tam skiriame daug dėmesio, mes visio video siužetuose kalbame apie tai. Mes siūlome parengti rezoliuciją šiuo klausimu ir komisija dirba šią kryptimą. Tačiau mes siekiame toliau. Mes norime parengti priemonių rinkinį, kad valstybėse narėse būtų rengiamos tam tikros prezentacijos, kad valstybės galėtų aktyviai dalyvauti renginiuose atitinkamuose ES. Dauguma atstovybių aktyviai dalyvavo juose ES. E, daug kur buvo iškelta ta vaivorykštės spalvos vėliava. Ir Kai e, kuriuose valstybėse narėse dėl to kilo šiek tiek debatų. Norėčiau labai trumpai atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad parama pilietiniai visuomeniai taip pat yra, ar pilietinės visuomenės parama yra taip pat labai svarbus dalykas, gerinant tų žmonių gyvenimą. E, reikėtų, kad ta pilietinė visuomenė vystytųsi šią linkmę. Mes turime 22 e, taip vadinamas pagrindinės programas, kurias yra numatęs ir Europos parlamentas ir taryba. Ir vienas iš paskutinių dalykų, bet nemažiau svarbus yra štai, kas norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad pateikus paskutinę ataskaitą apie gyvendamus veiksmus mes skatiname valstybės pranešti apie tai, ką jos veikia panašiose srityse. Ir pagal veiksmų sąrašą matote, kad valstybės narės aktyviai veikia šioje srityje. Na ir apibendrinimui norėčiau pasakyti štai ką, kaip mes ketiname toliau dirbti šioje srityje. Pirmiausia, mes norime naujus Eurobarometro duomenis surinkti 2019 metais. Norėtume Antrą kartą apklausti ES piliečius Eurobarometro pagalba apie LGBTI asmenų teisės, kad turėtume ką palyginti. Taip pat galėčiau pasakyti, kad komisaras labai aktyviai veikia, kad būtų e, LGBTI e, gyvenimo kokybės klausimai e, sprendžiami, sprendžiami aktyviai, kad kita komisija galėtų ir toliau tęsti tas politikas. Ji planuoja renginį šios komisijos įgaliojimų pabaigoje kad galėtume apibendrinti, kas buvo pasiekta įgyvendinant veiksmų planą ir ką dar reikės nuveikti. Na ir galiausiai apibendrinant visą tą paveikslą, galiu pasakyti, kad mes jau kreipėmės į pagrindinių teisių agentūrą, kad antrą kartą būtų atlikta apklausa tarp LGBTI asmenų 2019 metais. Vėlgi, kad galėtume palyginti tuos surinktus duomenis ir informaciją, ar yra įvykę pasikeitimų E, nuo tada, kai prasidėjo tų veiksmų planų gyvendinimas iki 2019 metų. Tiek. Ačiū, gerbėmi Europos parlamento nariai. About the, about Labai ačiū, ponė Šmit, ir aš tikiuosi, kad jūs mus informuosite apie tuos renginius ir apie viską, kas vyks iki kadencijos pabaigos. Kolegos, prieš suteikdama žodį jums, paminėsiu kitą dalyką yra rezoliucijos projektas dėl interseksualių asmenų teisių. Mūsų komitetas e, ypatingą dėmesį skiria šiam klausimui ir mes parengėme rezoliucijos projektą. Jis buvo jau aptartas ir koordinatoriai jį patvirtino. Koordinatoriai taip pat sutarė teikti žodinį klausimą tarybai ir komisijai pagal 128 taisyklę. Jūs turite dokumentą, galite su juos susipažinti. E, pažymima, kad e, žmogaus teisų pažeidimai, e, kai kalbama apie interseksualius asmenus, vis dar lieka nežinomi ir kad labai dažnai reikia daugiau dėmesio uh, bei teisės aktų, kurie efektyviai saugo interseksualių žmonių ir interseksualių vaikų teises ir užtikrina, kad nėra diskriminuojama pagal lytinius požymius. Dabar suteiksiu žodį nariams, kurie nori pasisakyti ir komentuoti komisijos e, pastabas arba pačią rezoliuciją bei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 E, matome, kad atsiliekama dėl kai kurių priemonių, kurias reikėtų įgyvendinti, kurių reikėtų imtis. E, komisija tai aiškiai parodė rugsėjo 21 dieną. Jaunas žmogus patyrė prievartą Atenų centre. Tas asmo buvo sumuštas. Bet tai yra tik vienas iš pavyzdžių iš tokių smurto protrukių. Galiausiai šeima susidūrė su didžiuliais sunkumais, norėdama padėti tam asmeniui. Politinės organizacijos, asociacijos sutelkė pastangas ir galiausiai spalio mėnesį klausimas buvo svarstomas net Europos parlamente. E, buvo priimta rezoliucija, ją patvirtino Europos parlamentas. Taip pat buvo pateikta ataskaita e, teismui. Graikijos teismas sakė, kad asmuo buvo sumuštas ne narkomanų, o buvo sumuštas dėl savo seksualinės orientacijos. Taigi Graikijoje labai daug ką reikia padaryti, kad Europos komisijos saugos priemonės būtų gyvenintos. Ačiū. Ačiū, Sofija Intelt. Atsiprašau, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti komisijos atstovui už įžangą, už pristatymą ir noriu padėkoti komisijai už iniciatyvas, kurio komisija ėmėsi pastaraisiais metais. Ir siūlyčiau paraginti išsakyti komisijai viešą paramą e, kovojant už LGBTI asmenų teises e, ir dalyvaujant e, įvairiuose susijusiuose renginiuose visoje Europoje. Uh, Žinau, kad daug nuveikta, tačiau reikia dar daug padaryti, tyrimų atlikti, informacijos kampanijas vykdyti, e, šviesti visuomenę. Ir tiesą sakant, mane stebina, kad nėra jokių naujų teisėkuros iniciatyvų. Pavyzdžiui, homofobinius nusikaltimus reikėtų priskirti uh, E, tokiai pačiai kategorijai kaip ir ksenofobinius ir rasistinius nusikaltimus. E, ir atitinkami teisės aktai yra įstrigę jau keletą metų. Taipogi dėl esamų teisės aktų įgyvendinimo, kiek matau, Europos komisija nieko nepadarė prieš e, taip vadinamus propagandinius įstatymus, kurie taikomi tokiose šalyse kaip Lietuva jie skleidžia neapykantos propagandą. Ir aš klaus, klausiau komisiją, kas vyksta dėl to, kad ko man sprendimas, bylos sprendimas būtų įgyvendinamas pripažįstant tos pačios ryties asmenų santokas. Tai yra teismo sprendimas, jis turi būti e, įgyvendinamas, e, taikytinas. Tiesą sakant, aš norėčiau, kad Europos komisija būtų drąsesnė ir užimtų poziciją politinių lygmenių. Žinoma, aš kreipiuosi ir į jūs, ir į kitus komisijos e, narius ir noriu kalbėti apie tokius dalykus kaip apie lygias santokas. 2018 metai, beveik 19. Ir komisija taip nenoriai nagrinėjo šios klausimus. Labai paprasta parodyti poziciją dėl nacionalinių biudžetų ar dėl Brexit referendumo Junktinėje karalystėje ar dėl kitų klausimų. Tačiau čia mes kalbame apie vertybės. Ši komisija turėtų užimti politinę poziciją. Komisija, pasirodykite, kas esate. Ir tokiuose situacijose kaip e, referendumas Rumunijoje, kuris laimiai buvo nesėkmingas. E, Europos komisija turėtų turėti drąsos 21-ame amžiuje apginti vertybės, kurias mes įtvirtinome sutartise ir paremti lygias e, teisės į santoką, net jeigu tai nėra ir ES kompetencija. Ačiū, pana Martin. Martin Anderson. Ačiū pirmininkė ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien vyksta ši diskusija. Iš tikrųjų, translyčių asmenų diena šiandien ir mes neturime e, tylėti, kai susidurime su neteisybė, kurią patiria translyčiai asmenys. Sofika tik minėjo lygės teisės į santoką. E, e, prisiminkime gerąją penktadienio sutartį, Brexit ir kitus uh, dalykus, e, kurie sulaukia daug dėmesio, daug Šiaurės Airija sulaukia dėmesio, tačiau e, LGBTI asmenys e, nusipelno taip pat dėmesio ne tik Šiaurės Airijoje, bet ir kitur. Ir tiesą sakant, jie negali naudotis tomis pačiomis teisėmis į santoką. Ir net jeigu yra susituokę, jie negali naudotis tomis pačiomis teisėmis Šiaurės Airijoje kaip kiti susituokę asmenys. E, svarbu pažymėti, kad Airija atsilieka 10 procentų asmenų, 10 e, procentų mm, e, neapykantos nusikaltimų pranešama policijai prieš translyčius asmenis, o buvo registruota tik tai 472 atvejai. Yra stebėsenos projektas, pagal kurį 369 asmenys buvo nužudyti dėl to, kad jie yra translyčiai ir kad jie save identifikuoja kitaip dėl jų lytinės tapatybės iš esmės ir labai apmaudu, kad tai vyksta e, šiaurėje vienas iš keturių asmenų LGBTI bendruomenėje bent kartą bandė žudytis. Ir aš žinau, kad e, ir kitur situacija panaši, tie asmenys patiria diskriminaciją. Ir ma matome, kokia yra statistika ir matome, kiek iš tų incidentų nėra žinomi policijai, nes ne apie visus incidentus pranešama. Mes esame susirūpinę. Ir dabar grįžtant prie uh, homofobijos uh, protrukių, uh, kuriuos uh, rodo net ir partijos. Uh, DUP partijos ir kitos Šiaurės Airijoje. Ir labai gaila, kad asmenys, kurie vienas kitą myli, negali tuoktis laisvai. Daugybė dar dalykų turi būti padaryta. Aš išklausiau komisijos pristatymą ir galiu pasakyti, kad e, teorija yra viena, o realybė kitokia. Ir e, Neapykanta ir diskriminacija patirima LGBTI asmenų yra tikrai netoleruotina ir politikai turi apie tai kalbėti ir užtikrinti, kad padėtis keistusi. Taigi labai džiugu, kad mes galėjome apsikeisti nuomonėmis šiandien ir tikiuosi, kad komisija nuo žodžių perės prie darbų. Dėkuoju, taip pat dėkuoju, kad ir rezoliuciją čia paminėjote. Kolegos, po 9.15 turėsime balsuoti, todėl paprašysiu laikytis kalbėjimo laiko dviejų minučių. Taip, klausimas svarbus, bet vis tiek prašyčiau neviršyti savo laiko. Dabar kitas kalbėtojas Kornelė, prašau. Ačiū. Aš labai džiaugiuosi, kad šis klausimas yra įtrauktas į darbo tvarkę. Uh, Juo labiau, kad e, labai dažnai vengiama apie tai kalbėti, o apie, taip pat ir Europos parlamente labai dažnai bandoma apsimesti, kad ši problema neegzistuoja tiesiog. Kaip žinia, valstybėse narėse bei e, visur kitur pasaulyje lytis yra skirstama į vyrus ir moteris tiesiog, tiksliau, pagal lytį vyrus ir moterus yra e, skirstomi žmonės. Tačiau, ko gero, situacija jau nebėra tokia paprasta. Reikia galbūt investuoti į švietimą, reikia galbūt atsisakyti tos idėjos, kad egzistuoja tik tai dvi lytis. Reikia galbūt susitelkti, susikoncentruoti į žmogų kaip patokį apskritai. Pavyzdžiui, Vokietijoje susidūrėme ir registro lygmenių, kaip registruoti tokius asmenys kitose šalise. Pavyzdžiui, problemos dar rimtesnės yra. Štai, tarkime, Vokietijoje yra manoma, kad nepriklausomas nei vienai lyčiai yra kaip ir lyga. Pavyzdžiui, kai kuriuose šalise netgi yra numatytos chirurginės intervencijos tam, kad būtų vadinamoji tvarka atstatyta. Ir praktiškai žmonės nebeturi teisės nuspręsti dėl to, kuo jie pageidauja būti, kuo jie iš tikrųjų yra. Mums reikia legislatyvinio darbo daug atlikti, reikia informacinio darbo daug atlikti. Aš labai tikiuosi, kad pusės devinių ankstyvais posėdžiais mes neapsiribosime. Labai svarbu yra turėti teisę kalbėti, uh, ir jaustis e, tokiais, kokiais žmonės yra. Man atrodo, kad šis klausimas yra labai svarbus, niekada neturėtume jo pamiršti. Ačiū, Kornelija. Ačiū taip pat, kad laikėtės laiko limito. Ačiū. Dabar žodis Julie Ward, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, kad rengiate tokią svarbę diskusiją šiuo klausimu. Aš FAM komitete dirbu ir dabar lybę posėdėje dalyvauju dar ir todėl, kad FAM e, komitetas dirba su lyties ir lyčių lygybės klausimais. Labai dažnai, kai apie lytis kalbama, į visus aspektus neatsižvelgiama. Aš pastebėjau, kad skirtingai yra žiūrima į visų žmonių lygias teisės ir LGBTI lygias teisės. Dažnai atsiranda toks pasidalėjimas dėl jėgos struktūrų, dėl, pavyzdžiui, vyrų dominavimo. LGBTIQ plus e, ir nėra pakankamai e, reprezentuojami. Tie žmonės tiesiog nėra išgirsti arti tų, kurie sėdi valdžioje. Mes turime šią situaciją pakeisti, turime e, pašalinti LGBTIQ plus žmonėms visus barjerus ir kliūtis. Na ir turiu pasakyti, kad labai nerimauju dėl LGBTIQ plus žmonių laisvių Junktinėje karalystėje, ypač po Brexito. Štai kolegė kalbėjo apie Šiaurės Airijos situaciją. Na taip, ES nėra tobula, bet bent jau pagrindinių laisvių hartijoje yra numatyti saugikliai mažumoms. Aš mačiau, kas vyko jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui, žmonės, kurie dirba su breksitu, yra praktiškai homofobiški. E, Theresa May, pavyzdžiui, atsisako taikyti pagrindinių teisių e, hartiją. Ir manau, kad čia mums iškils Junktinėje karalystėje rimtų iššūkių. Štai pavyzdžiui, su parlamentarais dirbome Ukrainoje su LGBTIQ plus žmonių teisėmis dirbome, taip pat Balkanuose lankėmės. Ir turiu pasakyti, kad mums ES reikia elgtis geriau, nes štai dabar, ko gero, žengiamas žingsnis atgal. Mes negalime tik tai uh, uždėti pliusiukų prie kažkokių tai grafų. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Dabar ponas Jurek, ponų Jurek žodis, paprašysiu kalbėti dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Šiandien kalbame apie lygias teisės skirtingiems žmonėms kalbame apie orumą, be jokios abejonės tokie dalykai negali būti kvestionuojami. Mes turime gerbti, tai laikytis tų teisių, tai negali būti netgi diskutuotina. Bet kasgi gal, dėl kogi galėtume diskutuoti, kasgi yra kontroversiška. Kontroversiški yra socialiniai aspektai. Diskusijų metu dažnai kalbama apie lygybę lygybę visuomenėje. Jūs norite dėti dabar, e, dėti lygybę ženklą tarp vyrų ir moterų santokų ir tos paties lyčių, lyties asmenų santokų. Mums santoka yra vyro ir moters sąjunga, iš kurios gali atsirasti gyvybė. Jeigu jau kalbame apie socialinius standartus, tai Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje santokos apibrieštis yra įtvirtinta konstitucijoje. Štai pavyzdžiui, Slovenijoje ir Kroatijoje netgi vyko referendumas ir žmonės masiškai balsavo už tai, kad tokia apibrieštis būtų išlaikyta. Taip pat buvo dar referendumas ir Rumunijoje surinktas, kuris nebuvo teisiškai saistantis. Aš manau, kad reikėtų galbūt pasidomėti tuo, ką žmonės mano, ką dauguma mano. Juk išriškėjo aiški dauguma tam, kad būtų išlaikytos tradicinės vertybės. Jeigu mes esame demokratiški, jeigu norime būti vadinamais demokratiškais, reikėtų išklausyti visų tų balsų taip pat. Jeigu mes norime mes kai giname monogaminę šeimą, mes jokių būdų to nedarimo, nedarome kažkieno sąskaitą. Mes norime taip pat, kad mūsų teisų būtų laikomas. Mes, kai stojame Europos Sąjungą, buvo pasakyta, kad mūsų teisų bus laikomasi. Dabar žodis kolegijai Melan Björk. Štai ką tik išgirdome pavyzdį vieną. Dauguma sako, kad e, ji turi demokratinę teisę primesti kažką tai mažumoms. Kai kalbame apie vertybės, e, reikėtų numatyti teisės mažumoms. Mes ką tik tai nuomonę patvirtiname tuo klausimu. Pavyzdžiui, dėl referendumo Airijoje neraminanti situacija yra dėl to, kaip, pavyzdžiui, kiti balsuoja dėl to, kaip aš turėčiau gyventi, elgtis ir kuo būti. Mane labai neramina tokia situacija, bet yra taip, kaip yra. Situacija kai kuriuose šalise yra labai sudėtinga, pavyzdžiui, Lenkijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, kitose valstybėse taip pat, kur mūsų teisės pažeidinėjamos. Kitose šalise vis dėlto situacija yra teigiama. Reikėtų žiūrėti, kaip galėtume būtent tą linkmę pasukti, kaip galima būti vieni kitiems, kitus palaikyti tiksliau. Aš manau, kad homofobija, misoginija ir, ir rasizmas susiję su konservatyviaisiais dešiniaisiais. Ir mes turime tarpusavėje su kitomis partijomis su tuo kovoti. Norėčiau sureaguoti tai, ką sakė Sofi, dėl to, kas gali padaryti komisija ir ko nepadarė, pavyzdžiui, dėl neapykantos nusikaltimo, dėl horizontaliosios direktyvos, dėl judėjimo laisvės. Ir kaip, pavyzdžiui, kovoti su propagandiniais įstatymais, kurie, pavyzdžiui, Lietuvoje yra patvirtinti. Šiandien švenčiame atminimo dieną. Bet nepamirškime, kad dar yra daug žmonių Europoje, kurie yra žalojami, sterilizuojami. Ir dar 2018 metais tokie dalykai vyksta, ko gero neturėtų tai būti šiais laikais. Na ir dar kitas dalykas - teisinės valstybės principai. Tai yra susiję su moterų bei LGBTI teisėmis. Štai Lenkijoje matome, kad e, teisingumo sistema nėra už, ištikrinama nepriklausoma ir kaip yra užpolinėjama LGBTI žmonės. Ir siūlyčiau taip pat nepamirščiau ir lesbiečių klausimo. E, E, štai pavyzdžiui, balandžio mėnesį Ukrainoje vyks Europinė lesbiečių konferencija. Aš žinau, kad mes visi būsime labai užimti pavasarį, bet vis tiek ne, siūlyčiau nepamiršti ir to, kas vyksta. Minutė jums, nedaugiau. Po to baigsime šį klausimą nagrinėti. Aš labai trumpai kalbėsiu. ES pagrindinių teisių hartija yra naujausios kartos hartija. Devint tame straipsnėje yra pasakyta, kad santoka yra dviejų žmonių sąjunga ir čia jokios lyties nenurodyta. Tokia yra europinė nuostata. Bet to yra manoma, kad ES teisės aktai niekaip neįpareigoja e, valstybių narių priimti e, tos tik pačios lyties e, santokų įstatymų. Kita vertus, niekaip negalima kliudyti laisvam judėjimui tokių asmenų arba, pavyzdžiui, tokių asmenų, kurie yra pakeitę savo lytį. Būtent tai būtų prieš europinius įstatymus. Na ir trečias dalykas konstitucinėje demokratinėje valstybėje asmenų laisvės neturėtų priklausyti niekaip nei nuo daugumos, nei nuo referendumų. Demokratija niekada nebuvo daugumos valdžia. Demokratija visada buvo daugumos valdžia laikantis mažumų teisių. Lygiai taip pat ir pavyzdžiui, čia gal, turėtų būti su tos pačios lyties asmenimis, kurie pageidauja užmėgsti civilinę pilietinę partnerystę ar net santoką. Dėkoju, dėja, turėsime šią diskusiją baigti. Norėčiau padėkoti kolegoms už tokį aktyvų ir svarbų dalyvavimą, nepaisant to, kad anksti ryte pradėjome. Mums, mūsų laukia rezoliucijos projektas, taip pat žodinis klausimas. Norėčiau padėkoti komisijai už jų indėlį, dėje jums laiko nebeturime. E, štai Sofija Netveld dėl horizontalios direktyvos ir kitų aspektų jums klausimų kėlė. Uh, galbūt dar iki kadencijos pabaigos turėsime progos sugrįžti prie šių klausimų. Norėčiau tik tai paprašyti jūsų pasižymėti tuos klausimus, kuriuos pateikė mūsų nariai. Ir gal juos vėliau atsakyti. Dėkoju visiems kolegoms. Dabar matau, kad kolegos jau rengiasi balsavimui. Balsavimas prasidės po 9.15 po vienos minutės. Dėkoju. Thank you very much. Kolegos, jeigu visi yra pasirengę, pradėsime balsavimą. Monika, žinau, kad jūs tai pasiruošusi, bet aš kalbu apie visus dabar. Kolegos, 15 klausimas. Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika. pranešėja, ponė Cecilija Vikstrom. Cecilija, ar norite pasisakyti dar prieš balsuojant? Ne. Tokiu atveju perėsime tiesiai prie balsavimo. 56 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Ar visi pabalsavo? Gerai. Balsavimas baigiamas tada. Atmesta. 58 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. 57 dabar. Balsavimas baigiamas. atkrenta. Dabar pirmasis kompromisas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antrasis kompromisinis pasiūlymas. Atsiprašau, kolegos, dabar 62 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 63. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 64. Pradedamas balsavimas. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Trečias kompromisinis pakeitimas. Mano dokumente 15 puslapis. Pradedame balsuoti. Trečias, tiksliau, kompromisinis pakeitimas pasitaiso kalbėtojas pirmininkas. Ketvirtas kompromisinis dabar, balsa, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Penktasis kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 148 pakeitimas. 148 pakeitimas. 22 puslapis mano dokumente, sako pirmininkas, taigi 148 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi jau balsavo? Aš irgi jau balsavau, balsavimas baigiamas, atmesta. 149 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Šeštas kompromisinis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Konstatuojamosios dalys 37 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 38 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 39 balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. 40 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 41. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 42. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 43. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 44. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. 45 dabar. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 46 dabar, pradedame balsuoti, baigiame. Atmesta 47, pradedame balsuoti. Monika, jūs turite balsuoti irgi. Baigiame balsavimą. Atmesta 48, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta 48. 49. Baig... Pradedamas tiksliau balsavimas. Baigiamas dabar. Patvirtinta. Dabar 50. Dėl jo balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 51. Balsuojame dėl jo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar 54. Pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Na, o dabar baigiamasis galtinis balsavimas vardiniu būdu. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 36 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė. Na ir dabar galutinis baigiamasis balsavimas, čia reikia absoliučios daugumos. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigiamas. 36 už, 4 prieš, 1 susilaiko. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją.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 Compromise 1. Compromise Amendment 1. Vote is open. Vote is closed. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 22 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 23 pakeitimas, pradedamas balsavimas. Baigiamas. Patvirtinta. Dabar konstatuojamosios dalys. Septintas pakeitimas. Pradedamas balsavimas. Baigiamas dabar balsavimas. Atmesta. Toliau aštuntas. Balsuojame dėl jo. Baigiamas balsavimas. patvirtinta. Dabar devintas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau dešimtas, balsuojame dėl jo. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Vienuoliktas, pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 12 toliau. Pradedamas balsavimas. Baigiamas. Patvirtinta. 13 toliau. 13 balsuojame dėl jo. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Pradedamas balsavimas. Baigiamas dabar. Patvirtinta. 14 pakeitimas. Pradedamas balsavimas. Baigiamas dabar. Patvirtinta. 15 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Na ir galiausiai galutinis balsavimas vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 37 už, 1 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar galutinis balsavimas. O dabar pereikime prie bendros Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo plus Anglos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkysės fondo nuostatos ir šių fondų bei prieglapšio migracijos fondo vidaus saugumo fondo ir sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės. Siūlau iš karto balsuoti. 11 kompromisas. Pradedamas balsavimas. Vote is closed. So... E, norėčiau pasakyti pamiršau paminėti pranešėją, ponas Zehovskį. Dabar baigėme balsavimą, patvirtinta. 16 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Taip, 112 atkrito ir dabar balsuom dėl 16. Pereinam prie 17, balsuojame dėl jo dabar. Baigiame balsuoti, patvirtinta. 84. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 95. Balsuojame. Dėl 95. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Kompromisas numeris 2A. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 2B kompromisas balsuojame dėl jo. Baigėme. Patvirtinta. 96 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 105 balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 106 balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 107. Baigiame. Patvirtinta. 108. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 20. Balsuojame. Patvirtinta. 109. Balsuojame dėl jo. Baigiame. Atmesta. 110. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 21. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 22 balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmesta. 111 balsuojam dėl jo. Baigiame. Patvirtinta. 23. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 113 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 114 balsuokime. Ne, balsuojame dėl 114, sako pirmininkas. Ar visi svėjome? Baigiame balsuoti patvirtinta. Dabar balsuojame dėl 115. Baigiame. Atmesta. Trečiasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 118. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 120. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 121 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 28 balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 4A kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 4B. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Taip pat patvirtinta. 1, 2, 7. Toks yra pakeitimo numeris. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Atmesta. Balsuojame dėl 128. Baigiame. Atmesta. 129. Balsuojame. Atmesta. 130. Baigiame balsuoti. Atmesta. 131. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 132. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 133. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 134. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 135. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 136. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 137. Kviečiu balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 32. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 33. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 138. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta 139. Balsuokime. Baigiame. Atmesta 140. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Identiški 141 ir 142. Balsuojame dėl abiejų. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 143. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 144 balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 145 balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 34. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 146. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 148. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 149 balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. Penktasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 153 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 154. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 155. Baigėme. Patvirtinta. 156 balsuojame. Baigėme. Patvirtinta. 157 balsuojame. Baigėme. Baigiame. Patvirtinta. 158. Baigiame. Patvirtinta. 159. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 160. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 161 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Balsuojame dėl jo. Baigiame. Patvirtinta. Septintasis kompromisas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. Aštuntasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 177 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 178. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintasis kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 181 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 183 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 184. Balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 185. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 189 balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 190. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 191. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 192 balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 193 balsuojame. Baigėme. Atmesta. 194 balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 195 balsuokime. Baigėme. Baigėme. Patvirtinta. 196. Prašom balsuoti. Baigėme. Patvirtinta. 197. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Atmesta. 198. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 199. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 200 pakeitimas. Balsuojame dėl jo. Baigiame. Atmesta. 202. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 201 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 203. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 204 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 205 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Nurodomosios dalies pakeitimas numeris 2. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dvyliktasis kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 42, sako pirmininkas. Baigiame. Patvirtinta. 44. Baigiame balsuoti. Atmesta 45. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 13 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas konstatuojamosios dalies, kas baigiame balsuoti. Patvirtinta. 47. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Keturioliktasis kompromisas balsuojame. 40, dėl 47 balsavome, sako pirmininkas. Balsuojame toliau dėl 14 kompromiso. Dar kartelį dėl 14 kompromiso kviečiu balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 53 pakeitimas balsuokime. 53. Baigiame. Patvirtinta. 54. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 55. Dabar balsuojame dėl jo. Baigiame. Atmesta. 56 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Septintasis balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kompromisas 15a. Balsuokime. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 15b kompromisas balsuojame. Tai jūs ir Tomas nemažai padirbėjote. Baigiam balsuoti, sako pirmininkas patvirtinta. Devintasis dabar. Balsuokime. Baigiame balsuoti Atmesta. 60 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 61 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 62 balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dešimtasis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 63. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 64. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 11. Baigėme balsuoti. Patvirtintas 16 kompromisas. Baigėme. Patvirtinta 13. Pakeitimas balsuokim. Baigėme. Atmesta. 14 balsuojame. Atmesta. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 67. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 68. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 69. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 70. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 71. Balsuojame ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 72. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 73 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 74 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 75 balsuojame dėl jo. Baigiame. Atmesta. 76 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 77 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 78 balsuojame. Baigiame. patvirtinta, balsuome dėl 79. Baigėme. Atmesta. 80 balsuojame. Baigėme. Atmesta. 81 balsuojame. Baigėme. Atmesta. 82 balsuojame. Baigėme. Patvirtinta. 83 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 15. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Dabar balsuosime vardiniu būdu dėl viso dokumento su pakeitimais. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 31 kolegai pritarus, dviem balsavus prieš, devyniems susilaikius, sveikiname pranešėją. Balsavimą šiandieną baigiame. Okay, colleagues, we can resume our agenda. Um... Kągi kolegos, teskime darbo atvarkės klausimų nagrinėjimą. Tikiuosi visi pasiruošę, visi, kas nenorite dalyvauti šioje posėdžio dalyje, galite tikriausiai išeiti iš salės. O dabar perkime prie 19 klausimo, tai yra Libė komiteto atchod delegacija į Slovakiją ir Maltą. Mes vykome ten 2018 m. rugsėjo 17-20 dienomis. Noriu priminti kolegoms, kad e, ši ad hoc delegacija buvo vadovaujama Sofie Intveld. Ji yra darbo grupės vadovė. E, darbo grupė stebi teisės viršenybės situaciją ir pažangą atskirose valstybėse. Taigi dabar suteiksiu žodį Sofijai Intveld, kad jie galėtų pristatyti komandiruotės ataskaitą, o paskui išklausysime šešėlinių pranešėjų ir frakcijų atstovų. Prašau, Sofija. Galite pristatyti ataskaitos projektą. Ačiū pirmininkė. Delegacijos vardu džiaugiuosi galėdama pristatydama komandiruotės ataskaitą. Mes lankėme Slovakijoje ir Maltoje beveik prieš du mėnesių, rugsėjo 17-20 dienomis. Ir delegacijos apsilankimai tęsė apsilankimų ciklą Slovakijoje ir Maltoje. Dafne Karbana Galicija ir Jan Kučer, du žurnalistai žuvo ir jie buvo e, asmenys nagrinėjantis e, nusikaltimus, kurie buvo sėtini su politiniais aspektais. Taigi būtent tai lėmė, kad važiavome į šią šalis. Pirmiausia, pasižiūrėjome, kaip vyksta abu žmogžudyščių tyrimai. Ir paskui nagrinėjame mm, teisės viršenybę situaciją abiejose valstybėse ir instituci situaciją institucijose. Ataskaita gana ilga, mes įtraukėme nuorodą į neseniai įvykusius pokyčius, Pirmiausia, pradėsiu nuo baudžiamųjų tyrimų dėl žmogžudyščių. Dabar jau patvirtinta, kad abu atvejai yra žmogžudystės ir jau buvo suimti žmogžudystės įvykdę asmenys. Slovakijoje tai įvyko netrukus po mūsų apsilankimo. Tačiau bet kokiu atveju žmogžudystės sumanę asmenys vis dar yra laisvėje iš tiesų sunku vykdyti žmogžudystės tyrimus, nes e, dėl objektyvių priežasčių policija negali mums pateikti visų duomenų, tai yra suprantama, tačiau aš e, matau, kad e, Maltos policija ir Slovakijos policija bendrauja skirtingai. Pastarosiomis dienomis buvo daug pranešimų žiniasklaidoje sakančių, kad Maltos policija dabar jau e, surado Dafne Karvana Galicija žmogžudystės užsakovus. Negaliu pasakyti, ar tai tiesa ar ne, nes tai yra pranešimai žiniasklaidoje, tai yra neoficialūs pranešimai, kurie gali būti vėliau paneigti. Tačiau dėje komunikuojama būtent taip. Tačiau džiugu, kad abiem atvejais bent jau buvo nustatytas žmogžudystės faktas, kad buvo suimti atitinkami asmenys ir, kaip suprantu, Slovakija e, e, užsitikrina bendradarbiavimą ir keičiasi informacija, Maltoje taip nėra. Bet kokiu atveju už žmogžudystės būtinai turi būti baudžiama, ypač kai jos turi tokį didelį poveikį žiniasklaidos laisvai ir saugumui. Bet to reiktume, reiktų nepamiršti, kokį skausmą patyrė Dafne ir Jan Martina šeimų nariai ir artimieji. Nekomentuosiu išsamei visos ataskaitos, jūs ją galite perskaityti, paminėsiu tik tai keletą dalykų. Pirmiausia, Slovakija. Šiek tiek dviejopas įspūdis susidaro, vis dar yra didelių rūpeščių, didelių problemų, e, aplinka žiniasklaidai yra priešiška ir buvęs premjeras Fico vėl pateikė tokių priešiškų pastabų žurnalistų adresu ir aš tikiuosi, kad Slovakijos institucijos griežtai nuo to atsiribos ir užtikrins, kad žurnalistai yra laisvi ir saugiai jaučiasi dirbdami savo darbą. Buvo keletas rūpestį keliančių dalykų, nežinome, ar tai yra nagrinėjama, ar institucijos tai nagrinėjama. Pavyzdžiui, Vietnamo verslininko pagrobimas ir galimas pono Kalinėk, buvusio vidaus reikalų ministro dalyvavimas um, tame pagrobime. Be to yra motociklininkų gauja, kuri turi įvairiausių ginklų, tai yra tarsi organizuota gauja. Ir Panamos dokumentų atvejis, kurį pan, Slovakijos policijai perdavė Vokietijos policija, tačiau tyrimas Slovakijoje vykdomas nebuvo, bet to yra žemės ūkio fondai naudojami rytų Slovakijoje, tai yra es lėšos, biudžeto komitetas e, tyrinėja šį atvejį ir e, biudžeto komitetas susirūpinęs e, žemdirbių padėtimi, nes žemdirbiai yra tarsi skirtingų institucijų įkaitai. Matome ir pažangą. Yra bandymų pakeisti, pavyzdžiui, policijos vadovo skirimo tvarką, e, konstitucinio teismo teisėjų skirimo tvarką. Nors nebuvo priimta svarbių sprendimų šioje srityje, tačiau taip pat mm, Konstitucinio teismo teisėjų tvarka e, yra keičiama. Devyni iš 13 e, Konstitucinio teismo teisėjų keisis vasario mėnesį ir tai vyks pagal naujas taisyklės, e, kurios yra skaidresnės. Ir toms taisyklėms daugiau poveikiai turi šalies prezidentas. Taip pat policijos vadovų skirimo tvarka nauja yra rengiama Slovakijos vyriausybė mus informavo apie iniciatyvas, kurių buvo imtasi po Venecijos komisijos rekomendacijų. Stengiamasi didinti teisės institucijų darbo kokybę. Tai yra labai gerai. Mes taip pat uh, nagrinėjame RTVS, valstybinės radio ir televizijos stoties e, situaciją, nes e, atrodo, kad ji gauna instrukcijas iš vyriausybės, kaip e, nušviesti opozicijos veiklą, tačiau vyriausybė mums sakė, kad tai nėra vyriausybės kaip tokios instrukcijos, tai tiesiog um, atskiros mens perdodami nurodymai. Uh, Bet kokiu atveju mes seksime situaciją ir e, sieksime, kad teigiami pokyčiai nesustotų. Be to mes e, prašysime, kad būtų imtasi tolimesnių veiksmų kovant su korupcija. Ir nagrinėsime situaciją, kai žiniasklaidos priemonės yra valdomos oligarchų. Dabar Malta galiu pasakyti, na ir tai asmeninio pabudžio pastaba, kad aš esu gana susirūpinusi padėtimi Maltoje. Labai sudėtinga nustatyti, ar vyksta e, policijos ar prokuratūros tyrimas, teisminis tyrimas kiekvieną kartą, kai atsiranda tam tikrų kaltinimų ar įtarimų nes mūsų manimų yra kaltinimų, kuriuos reiktų nagrinėti ir sudėtinga suprasti, ar tokie tyrimai vyksta. Iš žiniasklaidos sužinojome, kad e, yra įmonė 70 Black, tai yra mokėjimus politikams pervedanti įmonė. Ir atrodo, kad uh, Dabar jau nustatytas jos savininkas, iš žiniasklaidos sužinojome, kad du žmonės vyriausybės e, rate gali būti susijęs su baudžiamuoju tyrimu. Na, kol kas neaišku, kaip e, viskas vyks, tačiau jeigu vyksta baudžiamasis tyrimas, galbūt šie vyriausybės nariai turės atsistatydinti. Nemažai nepriklausomų žurnalistų jaučia grėsmę, nes jiems grėsia baudžiamasis persekiojimas. Mes paraginome Maltos vyriausybė užtikrinti, kad būtų nutrauktas Dafne Govana šeimos narių persekiojimas ir spaudimas šeimos nariams. Nežinau, ar tai įvyko, bet to vyriausybė nesėmė jokių žingsnių, ieškodama sprendimų užtikrinti saugumą žmonėms, kurie e, Dafne Kavana atminimui sukūrė tokį memorialą e, savo iniciatyvą. Taigi reikėtų dabar surasti kažkokį sprendimą. Toliau, teigiami pokyčiai. Mes džiaugiamės, kad Maltos vyriausybė pasinaudoja mūsų pasiūlymų pakviesti Venecijos komisiją, kad būtų atliktas teisės viršenybės auditas. E, Venecijos komisija pateiks savo ataskaitą gruodžio mėnesį, dar ir dėl to mes paprašėme pratesti terminą šio komiteto rezoliucijai teikti. Taip galėsime atsižvelgti į Venecijos komisijos rekomendacijas ir tyrimų išvadas. Na ir baigiamosios pastabos dėl Maltos. Esu labai smarkiai susirūpinusi dėl, kaip tai geriau išdėstyti, dėl daugybės ryčių, kurios e, mus tikrai neramina. Pinigų plovimas, korupcija, sukčiavimas, e, netinkama įtaka rinkimams, požiūris į žurnalistus. Dar ir, ir tai, kad daug asmenų į pareigas skiria arba ministras, arba ministras pirmininkas. Ir tai daro nepriklausomą tų asmenų darbą sudėtingų. Taigi situacija yra tikrai neraminanti. Na ir galiausiai paskutinė pastaba dėl auksinių vizų. Tai nėra išskirtinė situacija Maltoj. Tai egzistuoja e, tam tikrų lygių daugelie šalių, taip pat ir mano šalyje. E, pasų pardavinėjimas, e, leidimų gyventi pardavinėjimas, e, e, nelegali prekyba trumpomis Schengeno vizomis e, ar ilgalaikėmis Schengeno vizomis. Tai kelia grėsmę Schengeno zonai ir saugumui ES apskritai. Ir galiu tai pasakyti asmeniškai, tai dabar nekalbu komiteto vardu, tačiau aš asmeniškai labai abejoju, ar uh, pasų bei Schengeno vizų pardavinėjimas yra suderinami su saugumi saugumu Šengeno zonoje. Taigi reikėtų teikti teisėkuros iniciatyvą dėl tokių auksinių vizų reglamentavimo. Mes žinome, kad e, jau imtas iniciatyvų dėl bankų veiklos ir pinigų plovimo, Europos komisija ėmėsi tokių iniciatyvų ir jomis reiktų tik pasidžiaugti. Tai tiek, pirmininkė, tokie pagrindiniai dalykai, kuriuos ataskaitoje norėjau pakomentuoti. Mes tikimės e, rezoliuciją pateikti 2019 m. pavasarį. Kaip jau minėjau, prašėme nukelti terminą tam, kad galėtume įtraukti Venecijos komisijos išvadas O kol kas mes ir toliau seksime situaciją Slovakijoje ir Maltoje. Ir žinoma, nepaleisime iš akių ir kitų svarbių e, situacijų dalykų. Tačiau, žinoma, daugiausia dėmesio skirsime Slovakijai ir Maltai. Ačiū, dabar galės pasisakyti darbo grupės nariai ir kiti kolegos, kurie nori kalbėti šią temą. Taigi dabar Then Monica Benova, Ana Gomez, is there anyone else who would like to take... Ar dar kas nors norėtų pasisakyti be mano išvardintų asmenų? Ponas Frans, dar kas nors? Mes neturime daug laiko, tačiau svarbu, kad pasisakytų visi, kas nori. Ar galiu baigti kalbėti sąrašą, jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti? Taip. Taigi toliau uh, Roberto APP uh, frakcijos narys. Debate that is being closely followed in Malta Taip, pasakysiu, kad šios diskusijos tikrai aktyviai vyksta tiek Maltoje, tiek Gozo saloje. Deja, gaila, kad negaliu kalbėti savo gimtają kalbą, ypač kai kalbame apie tokius klausimus. Tikrai, kai kalbame apie Maltą, galbūt galėtume ir vertimą užtikrinti iš maltiečių kalbos ir į maltiečių kalbą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Sofijai už bendradarbiavimą, taip pat ir puikų darbą su kitomis frakcijomis. Tai, ką matėme Slovakijoje ir Maltoje, reikalauja imtis veiksmų, politikos gairių. Mums reikalingi e, teisinės valstybės principų mechanizmai. Ir ateityje, ko gero, reikėtų užtikrinti tinkamus saugiklius šioje srityje, taip pat reikia užtikrinti žiniasklaidos e, laisvę bei e, stiprinti kovą su korupcija ir nebaudžiamimu. Dabar Malta. 400 dienų praėjo nuo Dafnės Kavanos Galicijos nužudimų e, netoli jos namų. Nužudimo, prieš nužudimą ji dirbo su korupcijos tyrimais jos e, tyriami politikai ir toliau dirba aukščiausiose valdžios sluoksniuose. Ji išsiaiškino, kad reikia vis dėlto tirti tokius atvejus. Svarbu yra užtikrinti galimybę išgyventi nedidelėms smulkioms žiniasklaidos priemonėms ir atsilaikyti prieš politinį spaudimą. Manau, kad reikia paskelbti sąrašą tokių žmonių, kurie yra nusipirkę e, Maltos pilietybę. Tai ši problema turi būti sprendžiama. Mūsų pranešime skel, prašoma tiksliau paskelbti tokį pranešimą. Konad Miciku, ministras, kurio veiklą žurnalistė tyrė, yra susijęs su Panamos dokumentais, vis dar dirba vyriausybėje ir jis netgi atsisakė susitikti su mumis. Štai pavyzdžiui, Dubajoje uh, yra jo įmonė. Taip pat mes norėtume pasisakyti dėl nepykantos kurstimo kampanijos. Mes norėtume, kad ji būtų baigta, kad nebūtų juodinamas e, vėlionės vardas. Pastaraisiais, pastaruoju metu išgirdome, kad buvo identifikuoti nusikaltimų sumanytojai. Nusikaltimo sumanytojai. Išspręsti šį nusikaltimą yra labai svarbu. Mes ir toliau reikalausime teisingumo e, Dafnės Kavanos Galicijos ir jos tyriamų nusikaltimų atveju. Praėjo 400 dienų ir niekas nebuvo padaryta. Dabar SND vardu kitas kolega. Weidenhoser. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos aktyvų darbą. Na, bet net ir po šios misijos dar daug klausimų išlieka, vis dar neaišku, kas užsakė nusikaltimus. Tokia yra dabar situacija. Ko gero, neturėtume atmesti galimybės, kad dar per ateinančią savaitę išgirsime naujienų šiuo klausimu. Kita vertus, kol nėra paskelbta, kas e, užsakė šį nusikaltimą, neturėtume tuo spekuliuoti. Labai svarbu pasižiūrėti, kaip e, Europos institucijos dirba kartu. Pavyzdžiui, tam tikrais atvejais buvo panaudotas e, Europos tyrimų orderis. Europolas taip pat dalyvavo šiuose procesuose. Labai svarbu, pavyzdžiui, tai, kad veiklos srityje Europolas pasiekė neblogų rezultatų. labai džiaugiuosi, pavyzdžiui, dėl Venecijos komisijos rezultatų. Venecijos komisija turėtų vis dėlto nustatyti, ar yra pažeidinėjamos teisės, tai pažeidinėjami teisinės valstybės principai Maltoje. Pritariu kolegoms, už tai balsavome praeito plenarnio posėdžio metu. Tikrai reikalingas nepriklausomos teisinės valstybės mechanizmas tam, kad būtų apie rimtas problemas pranešama ankstyvų etapų. Na ir pabaigai pasakysiu kad e, turime labai išsamų tyrimą atlikti to, kaip pavyzdžiui pilietybės ir leidimai gyventi sąjungoje yra dalyjami ar parduodami. Čia praktiškai yra atver, atveriama Pandoros skryne. Mes labai nustebome, kai susitikome su vienos iš pilietybę pardavinėjančių agentūrų atstovais. Tikrai reikėtų numatyti labai aišku sprendimą problemams, reikia jas spręsti kaip įmanoma greičiau. Dėkoju, Džiau. Pone Makovei, jūs sakė, ar narė, ką tik atėjote, ar norėtumėte pasisakyti taip pat? Aš nekalbėsiu ilgai. Nekartą lankiausi Maldoje, taip pat kartą ir Slovakijoje. Kalbėjome su pareigūnais ir tiesą sakant, po tų pokalbių neturiu jokios vilties, kad bus išspręsti šie nusikaltimai. Aš nemanau, kad bus iš tikrųjų surasti ir sugauti tie, kurie užsakė nusikaltimus. kągi matome Slovakijoje. Žurnalistai protestavo, nes ankstesnis ministras pirmininkas juos įžeidė. Dabar žurnalistų prašoma, tiksliau prašoma jų yra pagrysti savo finansavimo šaltinius, nes yra įtariama, kad Sorošas juos gali finansuoti. Tas pats ministras pirmininkas buvo valdžioje, kai Janas ir jo sužadėtinė buvo nužudyti. Taip pat oficialiuose politikų pranešimuose daug prieštaravimų yra. Pavyzdžiui, įdomu klausytis, kaip skiriasi jų versijos. Pavyzdžiui, Maltoje, kaip kad sakė Roberto, niekas irgi nepasikeitė. Aš nesitikiu, kad bus sugauti tie nusikaltimų užsakovai. Na ir dabar tas Dafnios projektas. Dafnės kolegos e, išsiaiškino, kad ji tyrė labai e, didelę pinigų plovimo schemą. 800 milijonų eurų vertės netgi. Ir ją buvo įsitraukę ministrų kabineto nariai, ponas Micija taip pat. Taigi tie žmonės negali juk vykdyti jokios tyriamosios veiklos prieš save. Aš labai tikiuosi, kad jos kolegos išsiaiškins tiesą. Vis dėlto turėtume kažką daryti. Jeigu jau institucijos nesugeba ištirti nusikaltimų, nes yra pačios įsipainiojusios į tai. Kažkas kitas, gal Europolas, gal kažkas kitas turi įsikišti. Mes negalime palikti visko išsiaiškinti žurnalistams. Tikrai labai liūdna situacija. Aš nežinau, kiek naudingos mūsų diskusijos. Galbūt pranešimo išplatinimas kažką pakeis, galbūt mūsų klausantis klausytojai supras vis dėlto, kad mums rūpi šie dalykai ir kad neturėtume nuleisti rankų ir turėtume ir toliau tirti tokius veiksmus. Taigi išklausėme trijų frakcijų narių. O dabar pradėsime nuo tų O dabar žodis tiems narėms, kuriems šis klausimas aktualus. Monika Belova, prašau. Bešova, tiksliau, Benova. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti už pranešimą. Norėčiau jį pakomentuoti. Pranešimo projekte yra kalbama, tiksliau ataskaitos projekte yra kalbama apie atskirus e, susitikimus Ir rezoliucijoje ne visada yra paminimas susitikimų kontekstas. Aš tik tai norėčiau pasakyti, kad Slovakijos vyriausybė nuolat ir vis dar bando išspręsti tuos klausimus. Pavyzdžiui, nepamirškite, kad ministras pirmininkas susitiko ir išsamei su jumis aptarė visus klausimus rūpimus. Norėčiau tik pasakyti, kad mes Slovakijoje laikomės europinių vertybių, teisinės viršienybės bei demokratinių principų. Na ir dar norėčiau pabrėžti, kad jūsų teikiamoje ataskaitoje yra trūkumų, pavyzdžiui, nėra atspindėti susitikimų, vykusių susitikimų kai kurie aspektai. Pavyzdžiui, vyko susitikimas su specialiuoju prokuroru, kurio metu jums buvo labai aiškiai pasakyta, kaip ponos Holcovos telefonas buvo konfiskuotas ir gražintas. Be to, aš manau, kad Europos parlamento ataskaitoje neturėtų būti jokių teiginių ar įtarinėjimų, kurie remtųsi nepatikrintais faktais. Kad pavyzdžiui, policija ar politikai yra įsitraukia į nusikalstam, organizuotą nusikalstamumą. Tai yra labai pavojingi teiginiai, to įrodymų juk nėra, tai yra tik tai hipotezės, prielaidos, kurios niekuo nesiremia. Labai pavojingas precedentas atsirastų, jeigu, pavyzdžiui, Europos parlamentas savo ataskaitose tokius dalykus skelbtų. Slovakijos Respublikos vyriausybė puikiai supranta, kad Reikia stiprinti piliečių pasitikėjimą, reikia imtis veiksmingų veiksmų siekiant kovoti su korupcija ir paskiriant, pavyzdžiui, aukštus policijos vadovus reikia skaidrumo. Na, o dabar dėl žiniasklaidos. Reporteriai be sienų uh, vertina labai gerai, netgi žurnalistų situaciją Slovakijoje. Labai gaila, kad mūsų žurnalistas dabar buvo nužudytas. Aš, pavyzdžiui, 19 metų jau dirbu politikoje ir tikrai stengiuosi e, visada puikius santykius palaikyti su žiniasklaida. Taip pat yra ir įstatymai geri priimti jeigu dabar, buv, jeigu dabar pataskaitoje pasakysite, kad e, ministras pirmininkas e, prastus e, santykius palaiko su žiniasklaida, tai nereiškia, kad puolama yra žiniasklaida. Na, bet kad ir kaip ten bebūtų, Norėčiau padėkoti, kad atvykote į Slovakiją, susitikote su jos vyriausybės, policijos, teisės saugos, žiniasklaidos atstovais. Ir pavyzdžiui, tikrai yra konfliktų tarp, tarp kai kurių politikų ir žurnalistų. Galbūt geriau būtų, jeigu žurnalistai tiesiog palaikytų geresnius santykius su politikais. Galbūt gerai būtų, jeigu Gerai būtų, jeigu, pavyzdžiui, politikai nebūtų žurnalistų vadinami žudikais, vagimis ir, ir, ir dar kitaip. Dėkoju. Okay, uh, Dėkoju. Grįšime dar prie tų dalykų. Vėliau. Kolega Francis, prašau. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti mažumų apsaugos klausimą Slovakijoje. Didžiausia Slovakijos mažuma yra Romai. Jie patiria didžiulių ribojimų, švevžių švietimo, būstos rytyje, darbo rinkoje, sveikatos apsaugos rytyje taip pat. Ši mažuma dažnai gyvena labai sunkiomis materialinėmis sąlygomis, dažnai jie išstumiami iš miesto ir atsiduria kaimo vietovėse, kur nėra jokių infrastruktūrų. Tokiomis sąlygomis tie žmonės yra dažnai išnaudojami. Jie turi dirbti už labai menką darbo užmokestį, kurio tikrai normaliu pavadinti neišeina. Slovakija tuo tarpu yra šios mažumos tėvynė. Prieš 5-600 metų tie žmonės ten įsikūrė, tačiau dabar tie žmonės masiškai išvyksta iš Slovakijos, nes neturi galimybės ten toliau gyventi. Tas e, nusiteikimas prieš čigonus, kaip sako kalbėtojas, yra Slovakijoje tikra rykštė kai kuriuose regionuose įsitvirtino tikras aparteido rež, režimas. E, pavyzdžiui, egzistuoja autobusai, į kuriuos Romai neturi teisės įlipti. Ir esant tokiai situacijai tikrai tylėti neišeina. Dėkoju, sako pirmininkas. Salėje vyksta diskusija be mikrofono. Kita mūsų kalbėtų yra kolegė Nagomeš. Ačiū kolegoms, kurie dirbo šioje darbo grupėje. Ačiū už ataskaitą, kurią parengė Sofija Intveld. Ačiū už komentarus, kuriuos išdėstė ten dalyvavę kolegos. Esu tyrimo komiteto narė e, Panamos dokumentų klausimų. Jie palėtė ir Maltos istoriją. E, ad hoc misija vyko taip pat iš karto po žurnalistės Dafne Kornagalysė nužudimo į, Mal į Maltą. Sofija, galbūt reikėtų paminėti uh, tuos dokumentus ataskaitoje, apie tai šiek tiek užsiminė Roberta Metzola. Norėčiau paminėti du dalykus. Uh, sukčiai, korumpuoti asmenys, vagis e, neturėtų būti valdžioje. Tai yra dabartinis turizmo reikalų ministras ponas Mici ir ministras pirmininkas tebėra valdžioje iki šiol, nepaisant to faktų, kad buvo įrodyta. Ir tą įrodė mūsų tyriamasis komitetas komitetas dėl Panamos dokumentų ir atsirado tas vadinamasis Black 17, 17 e, juodų asmenų sąrašas. Tai rodo, kad tie žmonės yra sukčiai, vagys, nusikalteliai. Ir tikrai neaišku, kodėl tie žmonės tebėra vyriausybėje, kodėl ministras pirmininkas saugo juos, saugo tuos vyriausybės narius, kodėl tų žmonių atžvilgių nepateikti kaltinimai, kodėl policija netlieka tyrimų nes Maltos struktūros atitinkamos tyrimus atlieka, bet kaltinimai tiem žmonėms nepateikiami. Taip pat iškilo klausimų ir dėl Dafne Karvalgalicija žūties. E, tas tyrimas yra niekur nevedantis. Tai buvo bombas padėjo trys asmenys areštuoti, bet kas prašė tuos menų tas bombas padėti, apie tai nieko nežinoma. Netgi kai kurie, e, net turėtų būti apklausyti tie žmonės, kurie turėjo kažkokių žinių apie tai. Bet tai nevyksta. Tiesiog vyksta Dafnės šeimos narių e, demonizavimas E, ta, ta kampanija tebe vyksta ir dabar. Vienas ministras buvo prašytas pateikti pokalbių išklotines ir jis to nepadarė ir kažkas pasakė, kad e, su įtariamaisiais matė jį bare, e, išgerinėjantį. Tai štai. Gali kilti klausimą, ar tie žmonės buvo kaip nors prisidėję prie sprogdinimo žurnalistės. Vyksta persekiojimas atžvilgių tų žmonių, kurie reikalauja e, teisingumo. Ir memorialas E, negali e, normaliai veikti, persekiami žmonės, kurie nori gerbti žurnalistės e, atminimą. Taip pat vyksta kampanija prieš šio parlamento narius, kurie aktyviai reikalavo teisingumo. Davidas Kasa, pavyzdžiui, sulaukė kaltinimų dėl narkotikų ir nežinau daugiau bet aš pati taip pat tokių sulaukiau. Štai man buvo pasakyta dar praėjusią savaitgalį, kad vyriausybės leidžiamuose laikraščiuose apie mane kalbama. Štai sakoma, kad aš neseniai vykau į Kazakstaną užsienio reikalų kontekste ir sako, kad aš dalyvauju sukčiavimo schemose su ponu Muktaru Abliazovu kartu. Aš tos mens nepažįsta, nesu sutikus niekad jo gyvenime. Tai yra tiesiog e, netikros e, skleidžiamos žinios. Aš pranešiau apie tai Portugalijos ir Belgijos policijai ir galėsiu jums pateikti šį, e, raš, šią rašto kopiją apie tai, kaip aš dalyvauju sukčiavimo schemose. Neva. Štai štai įdomu, kas sukūrė tą naujieną tokį, tokį melą paskleidė. Ir Panašu, kad tai yra Maltos valdančiosios partijos nariai, valdančiosios e, partijos parlamento nariai Maltoje. Iš tikrųjų, šlikštoka susiklostė situacija. Noriu priminti, kad tie klausimai, kuriuos iškėlėme dėl pinigų plovimo, dėl bankų, e, pasirodė besantis tiesa. Neseniai kitas bankas patyrė panašių problemų. Ir atrodo, ten buvo pritaikyta ta pati schema, paranki nusikaltėliams. Kai matome, kas vyksta ne tik Maltoje, kai matome, kad teisingumas nesuveikia, kaip veikia. Apie Slovakiją minėjome taip pat, kad galėčiau paminėti Bulgarijos atvejį. Ir netmetu variantų, kad ten įvyko žmogžudystė įvykdytas psichiškai nestabilaus e, žmogaus. Kaip, kaip ir Dafne Karona Galičia, kaip ir ponas Kučiak, taip ir Bulgarijoje žmogždystė buvo įvykdyta dėl to, kad buvo tyriami korupcijos atvejai. Mano supratimu, e, Bulgarijos atvejai mūsų darbo grupė taip pat turėtų tirti. Aš noriu paklausti Sofiją, štai ką, Europolas, štai neseniai atsakė laiškų į mano laišką, kad Europolas jau Europolo veiksmai yra ribojami, ypač Maltos atveju. Atrodo, čia tenka kalbėti apie organizuoto nusikalstamumo veiksmus, ne šiaip paprastą nužudimą. Ir Interpolo žmonės kaip tik ir pasakė, kad jie negalėtų atlikti tinkamai tyrimo, nes valdžia šalies galėtų to neleisti. Sofija, jūs palaikote ryšius su Europolo. Ir man atrodo, reikėtų tos ryšius plėsti, reikėtų pa, išplėsti Europolo įgaliojimus. E, trim at, Malta, Bulgarija ir Slovakija būtų tie trys atvejai, kuriuos Interpolas turėtų tirti. Ačiū. Pirmininkas, dabar baigiame kalbėtojų sąrašą. Kolega Skripek ir Nač atėjo šiek tiek vėliau ir nori pasisakyti. Labai trumpai tada kvieščiau. Kolegas Škripek, prašau, labai trumpai. O paskui grįšime prie Sofijai, kad ji galėtų apibendrinti ir sureaguoti į kolegų pasisakymus. Minutė jums, kolega. Pabandykit sutilpti ją, gerai? Pana Škripek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, nelengva šiandien kalbėti šiame komitete. Esu įsitikinęs, kad teisinės valstybės principai ir tyrimas nėra tas rytis, kur turėtume kištis kaip ES institucija. Tai yra šalies vidaus reikalai. Tačiau Slovakijoje susikloščiusi situacija po nužudimo, kai žuvo Janas Kučiak. Kai matome, kad vyriausybės pareigūnai neprisima realios atsakomybės užtyrimą, mm, verčia pagalvoti apie tai, kad gal mes kaip šio komiteto nariai turime kalbėti apie šią situaciją. Žuvo žurnalistas, e, žuvo taip pat žurnalistė kitoje šalyje ir šiandien e, Martina Kušneva ir Jan Kučiak e, tai yra žuvę Janas Kučikas parašė labai aiškius tris straipsnius apie politikus, mafiją, apie jos vadovus ir sukčius, kurie vagia milijonus iš mūsų šalies. Po šių mirčių tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuoti. E, Janas Kučiakas ir Martina Kučiava e, žuvo, nebuvo tikimasi, kad jų mirtis sukels tokius protestus. E, žmonės reagavo, netylėjo. Ir e, liūdna dėl to, kad mūsų vyriausybės nariai ne žengė tų žingsnių, kurie rodytų jų atsakomybę, jų įsitraukimą į tų įvykių tyrimą. Vyks rinkimai, žmonės nori teisingumo. Ir blogiausia yra tai, kai matom, kad matome, kad savo būte toliau gyvena ministras pirmininkas. Tuo tarpu tas būtas buvo įgytas už, iš, iš sukčiautojo, vaugusio mokesčius. Mes baigėme kalbėtų sąrašą, jūs jau viršijote dvi minutės. Tiesiog apibendrinkite, gerai, sako pirmininkas. Prieš keletą dienų Janas Kučiakas mums sakė savo viešoje kalboje, kad jeigu visi tinkamai atliks savo darbą, viskas bus gerai. Ir aš manau, kad tai yra savotiškas signalas, kurį pasiuntė žmogus, kurios sūnus buvo nužudytas. Tai yra savotiškas kreipimasis į politikus. Sažiningumas yra vertybė, kuri tampa vis retesnė, o mums reikėtų tą vertybę susigražinti. Ačiū, kolega Nač. Taip pat labai trumpai. Dėkoju. Aš norėjau pasisakyti iš pradžių, bet iš, girdėjome, ką sakė kolegos. Vienas iš jų išėjo, bet norėčiau irgi tarti žodį. Slovakijoje taip, problemų yra, kaip ir kitur Europoje Mes e, turime taip pat e, ir socialiai atskirtų, kaip ir kitose Europos šalyse. Su Romų bendruomenė turim problemų, taip. Bet Slovakijos Respublikos e, vardu norėčiau pasakyti štai ką. Dabar netaip svarbu, kas yra vyriausybėje. Nėra jokio aparteido ar romų persekiojimų, kad ir transporto viešojo srityje. Tai nėra dabartinės vyriausybės problema tie dalykai tikrai nevyksta. Labai dažnai mes perdedame tai, kas vyksta. E, žaidžiame žodžiais, bet e, mes juk diskutuojame Europos parlamente. Tai nėra alinė, kur galim sakyti, kas norisi. Tiesiog turime laikytis teisinės valstybės principų. Slovakija priklauso uh, toms valstybėms, kurios vertinamos geriausiai ES, kalbant apie žodžio laisvę. Mes 13 esame tokiam sąraše, kiek žinau, taigi situacija nėra labai bloga. Jeigu galima kažką padaryti, gyventinant geriau teisinės valstybės principus, tai taip, e, vyriausybė griuvo, atsirado nauja, ministras pirmininkas pastraukė. Ir per trumpą laikotarpį buvo areštuoti tam tikri asmenys. Galbūt nusikaltimo užsakovai ne visi dar yra areštuoti. Slovakija pritarė, kad bū, tam, kad būtų sukurta Europos prokuratūra, e, kad tam būtų skiriami Europos fondai. Visi laukiame, kad tai būtų. Slovakijoje visi laukia to žingsnio. Yra tokių žmonių kaip ir visur Slovakijoje. Slovakijoje yra žmonių, kurie yra korumpuoti. Taip ir korupcija nėra tik Slovakijos ar Maltos problema. Svarbu yra tai, ar šalis bando kovoti su korupcija ar ne, o korupcija, su korupcija kovoti Slovakija, manau, bando. Sofija, mes jau vėluojame, labai trumpai prašiau apibendrinti e, kolegų pasisakymus ir atsakyti jų iškeltus klausimus. Sofija Intvelt, dėkoju, Klodai. Ačiū kolegoms, kurie pasisakė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką gaila, kad ponos Benovos nebėra, nes mane labai nustebino ir sukėlė nerimą man jos pasisakymas. Aš manau, kad jeigu norime, kad ES būtų vertybių ir teisės principų bendryje, mes turime palikti nuo šalytą tokį tą tokį, in, to, tokią instinktyvę gynybinę reakciją, kai sulaukėme kritikos. Mes nekritikuojame šalį, mes nebandome kovoti su viena ar kita e, politinė partija. Mes kalbame apie ES integralumo užtikrinimą kaip tokios. Jeigu yra problemų vienoje šalyje, tai paliečia neišvengiamai visą sistemą. Pavyzdžiui, kai buvo įgyvendinami E, gyvendinamas, pavyzdžiui, ES arešto orderis. Čia yra tik vienas iš pavyzdžių, kai tai paliečia visus. Turėtume kritikuoti drąsiai ES negerovės, netgi jeigu jos susijusios su mūsų šalimi. Norėčiau pasakyti poniai Benovai, kuri išėjo, kad rezoliucija, tai nėra rezoliucija, tai yra faktinė ataskaita, tuo ataskaitų, tų susirinkimų, kuriuose dalyvavome. Sakoma, kad neatidus yra protokolai šių sustikimų, bet juk jos nebuvo, tai klausimas, kaip ji gali vertinti, ar mūsų ataskaitos yra atidžiai surašytos detalios ar ne. Aš taip pat manau, kad mes nekalbam apie sudėtingus asmeninius santykius e, tarp vyriausybės narių ir kai kurių žiniasklaidos atstovų, ar ankstesnių vyriausybės narių santykius su uh, E, žurnalistais. Tiesiog vyrauja toksai šaltas požiūris, priešiškas požiūris į žurnalistus. Ir kai žurnalistas žūsta, sakoma, tai nėra problema. O aš manau, kad tai yra nepriimtina, taip neturi būti. Tai yra problema. Jeigu žmogus, kuris tyrė korupcijos bylą, žuvo ir tą padarė samdomas žudikas, man atrodo, tai siekia šiek tiek daugiau negu tiesiog tokį slogutį nesutarimus tarp žurnalistų ir kai kurių vyriausybės narių. Ir aš manau, kad būtent ta pastaba, kurią išsakė kolegė, nebuvo labai tinkama. Manau, kad mes pateikėme konkrečius faktus ir dabar pereinu prie ponios Gomeš pastabos. Ji labai aktyviai dirbo ankstesnėje fazėje. Ir manau, kad jūsų išsakytos pastabos aiškiai rodo, kad mes turime būti neutralūs ir nepriklausomi pono Kadona e, teiginiai, kad jis neva susitiko su žmonėmis e, alaus bare, e, buvo, buvo, buvo pateikti kaip faktas. Ir tas žmogus, kuris sakė, matęs jį bare, dabar atsijėmė savo liudijimą. Vėlgi klausimas, kodėl jis tai padarė. Dėl Bulgarijos televizijos. Aš suprantu, kad žurnalistė ne pati tyrė korupcijos e, bylą, ji suteikė eterį dviem žurnalistams, kurie atliko tokį tyrimą. Tai ne tas pats. Rytoj kviešiu visus kolegas dalyvauti klausime tarp 14 e, ir 17 valandų, ir 16 valandos išklausysime Bulgarijos žurnalistus, kurie detaliau gali apie tą atvejį papasakoti. Kai kurie posėdžiai su Europolu, kai dėl Europolo, e, yra įvykę Mm, ties tų susitikimų buvo, e, videokonferencijas rengėme ir noriu pasakyti, kad bendradarbiavimas abiem atvejais e, vyksta labai sklandžiai, jie gavo prieigą prie visos reikalingos informacijos, dar yra tam tikrų klaustukų bent jau man kol kas, bet e, Interpolas yra patenkintas, kad abiejose šalyse kompetentingos struktūros nori bendradarbiauti ir tai daro. Ir Europolo vaidmuo šiuo atveju čia yra esminis Aš norėčiau į rezoliuciją įtraukti tas nuostatas, kad reikia stiprinti Europolo vaidmenį ir kad jis būtų mažiau priklausomas nuo to, ar yra kviečiamas valdžios struktūrus kokiu nors šaliu atvykti ar ne. Ponui Franc norėčiau pasakyti štai ką. Mes nekalbėjom, nekalbame apie Romų situaciją. Kolega taip pat atrodo išėjo, bet tai, man atrodo, neapima mūsų stebėsanos grupės kompetencijos sritis, neapima to klausimo. Atsakydama ponė Metsola, galėčiau pasakyti štai, ką mes visi sutarėm dėl to, kad reikia nepriklausomo mechanizmo, mes vėl kreipsimės Europos komisiją, kad toks mechanizmas atsirastų, kad būtų pateiktas to siūlymas. Taip pat sutinku su jūsų raginimu parengti ataskaitą ir parengti ją, e, paskelbti ją viešai ministras pirmininkas gavo tos ataskaitos kopiją. Ten kalbam apie jo asmeninius interesus, apie jo žmoną, apie jo vyriausybės narių įtartinus ryšius. Manau, kad verta būtų tą ataskaitą paskelbti viešai. Jis gavo tą ataskaitą, jis yra ministras pirmininkas, jis turi žinoti, kas vyksta šalyje. Mes taip pat pateikėme daug rekomendacijų rezoliucijoje dėl naujų teisėkuros iniciatyvų. Jūs kalbėjote apie tai, jog reikia nepamiršti konteksto. Ir galiausiai poniai Makovei norėčiau pasakyti štai ką. Ji pesimistiškai šiek tiek kalbėjo apie galimybės sulaikyti žmogžudyščių užsakovus. Nežinau, mes nežinome, kokios yra to galimybės, bet aš nesu taip pesimistiškai nusiteikusi. Slovakijoje, man atrodo, daug kas buvo nuveikta, nepaisant to, kad iš pradžių policija padarė klaidų. Atrodo, buvo sulaikyti žmogžudystės vykdytojai. Panašu, kad taip yra ir galime tuo pasidžiaugti. Bet man atrodo, kad tyrimai vyksta ir jie vykdomi rimtai. Aš esu sustikusi su daug žmonių, kurie labai rimtai yra nusiteikę atlikti nepriklausomą e, tyrimą ir tinkamai administruoti e, visą tai. Pirmininkė, mano apibendrinimas galiausiai būtų toks. Ir tiesa, pamiršau dar vieną pastabą. Ponas Nač sako, kad mes neturėtumėm kritikuoti visko, nes vyriausybės nariai atsistatydino. Na tai tiesa, taip, tai buvo. Policijos vadovai taip pat atsistatydino, bet problema yra ta, kad jie pasinaudojo tuo vadinamuoju sukamųjų durų mechanizmu ir jie vėl dirba vyriausybėje. Ir nežinau, ar tai yra pats išmintingiausias pasirinkimas. Mes būtent apie tai ir kalbame, tai ir kritikuojame. Na ir apibendrinam, galėčiau pasakyti štai ką, vykdysime ir toliau situacijos stebėseną. Aš asmeniškai manau, kad mes turime savo mechanizmą, mes uh, palaikome kontaktus su vyriausybės nariais, su Europolu, vykstame į vietą prireikus, su agentūromis bendraujame ir aš manau, kad tai yra labai naudingas formatas. Manau, kad tai gali, gali būti platesnio mechanizmo dalis, kai apimami e, ES valstybių kompetentingų struktūrų nariai. Tiek būtų galima šiandien pasakyti. Ačiū. So, um, so Ačiū. Dabar e, darbo grupė renks rezoliuciją ir manau, kad kovo mėnesį mes e, galėsime dėl jos balsuoti. Taigi terminas yra kovo pradžia. Ačiū Sofija ir ačiū visiems pasisakiusiems šią temą. Na, šiek tiek vėluojame, tačiau dabar galime Pereiti prie kito klausimo. Tai yra dešimtas darbo tvarkės punktas ir bendradarbiavimas susijęs su ES finansinių interesų apsauga, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos e, OLAF atliekami tyrimai bendradarbiavimas su Europos prokuratūra nuomonės referentė ponė Makovei. Jeigu paliekate salę, prašau išėti tyliai. Pone Makovei, prašau žodis jums. Ačiū. Beveik 20 metų po OLAF įkūrimo mes dabar galime žengti kitą svarbų žingsnį, siekdami užtikrinti ES finansinių interesų apsaugą. Mes kūrėme Europos prokuratūrą. Taigi labai svarbu sukurti mechanizmą bendradarbiavimui ir reikia tą mechanizmą sustiprinti ir sukurti aiškius to mechanizmo taisyklės. Tai turėtų būti bendradarbiavimo mechanizmas tarp Europos prokuratūros ir OLAF. Reikia aiškiai žinoti, kas yra už ką atsakingas. Me, bendradarbiavimo, bendradarbiavimo mechanizmas turi būti paremtas papildomumu, e, bendradarbiavimu ir tyrimais. E, prokuratura vykdys baudžiamai persiekėjimą, o OLAF tik tai, vykdys tik tai administracinius tyrimus susijusius su es finansiniais interesais. Labai svarbu, kad tyrimai, kuriuos vykdo OLAF ir e, prokuratura, e, būtų nepriklausomi ir e, kad jie nesidubliuotų. Taigi reiktų kiekvienu atveju nagrinėti bylas atskirai ir užtikrinti, kad e, tyrimai lieka kiekvienos institucijos kompetencijoje. E, svarbu apsaugoti ir konfidencialumą ir tai reikštų, kad e, reikia paskirti asmenį, kuris gali susipažinti su kitos institucijos nagrinėjama byla. Olaf turi pranešti prokuratūrai apie bet kokį baudžiamojo persikėjimą reikalaujantį tyrimą ir OLAF turėtų nesikišti į bylas, kurias jau nagrinėja PPO. Žinoma, jeigu būtų numatyta kitaip ir OLAF gautų kitokias instrukcijas, tų instrukcijų reiktų laikytis. PPO gali paprašyti OLAF pateikti daugiau informacijos apie tam tikrą elgesį arba tam tikrus faktus susijusius su byla. Tais atvejais, kai EPPO jau vykdo baudžiamąjį tyrimą ir kai Olaf mano, kad reikia vykdyti ir administracinį tyrimą, e, Olaf turi gauti iš ankstinį sutikimą iš EPPO. Baudžiamajam tyrimui labai svarbu kad e, būtų laikomasi procedūras, nes e, e, svarbu, kad vykdomas administracinis tyrimas nepakektų baudžiamajam tyrimui. Taip pat informacija turėtų patekti į teismus ir EPPO turi užtikrinti, kad laikomasi visų teisinių procedūrų renkant duomenis. Jeigu OLAF bandys peržengti administracinio tyrimo ribas, e, kartais panaudoti faktų teisme taptų neįmanoma, o mes to nenorime. EPPO gali paprašyti OLAF papildyti jų darbą, ypač kalbant apie turto atgavimą. 12 straipsnio E nuostatos leidžia OLAF vykdyti uždavinius, e, kurie apima administracinius e, gebėjimus. Visą tai, ką dabar išvardinau, galite rasti mano nuomonės projekte. Ir galiu pasakyti, kad e, toms valstybėms narėms, kurios neprisijungė prie EPPO. Dar kyla klausimas, kaip viskas vyks. Ir galiu pasakyti, kad viskas bus nagrinėjama OLAF kontekste, o mm, pradėjus baudžiamąjį tyrimą, e, baudžiamasis tyrimas bus perduotas e, pačiai valstybei nariai. Tokia sistema laiko atžvilgių yra nelabai veiksminga. Taigi yra labai mažai atvejų, kai žmonės buvo e, nusiųsti į teismus savo šalyse po OLAF tyrimo. Bet e, šalims, kurios nedalyvauja EPPO veikloje, kitos išeities nėra, tai vienintelis būdas vykdyti tyrimą. O dabar pakeitimų pateikimo terminas yra lapkričio 26. Ačiū ponia Makovei, tai yra nuomonės projektas ir uh, Pakeitimų pateikimo terminas yra 26 lapkričio. Na, ar norėtų kažkas pasisakyti šio klausimo ar užduoti kažkokiu klausimu poniai Makoviai. Jeigu ne, tuomet ačiū poniai Makoviai už pristatymą ir, kaip sakiau, pakeitimai teiktini iki lapkričio 26 dienos. Dar kartą ačiū. O dabar galime perėti prie 21 punkto. E, ponas Radimov galės kalbėti už poną Radev e, pranešėją. Taigi mes e, nagrinėsime pakeitimus. Tai yra pranešimas dėl taisyklių dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikaltimų veiklos prevencijos nustatymo, tyrimo ir baudžiamo persikimo e, už jas tikslams. Yra daugiau kaip 120 pakeitimų Pranešėjas yra ponas Radėv, ponas Radimov pasisakys e, pranešėjo vardu. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Kalbėsiu pono Radevo vardu. Jūs šiuo metu balsuoja jūrių komitete ir atsiprašo už tai, kad negali dalyvauti šiame posėdėje. Pranešėjas džiaugiasi šimtas tuo, kad šešėliniai pranešėjai 150 pateikimų pateikė. Rytoj vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas. Ir didžioji dalis pakeitimų atitinka bendrasis pranešimo gairias. Ponui Radevai labai svarbu yra sukurti tokią E, sistema, kurioje veiksmingai būtų keičiamas informacija. Balsavimas planuojamas gruodžio trečią dieną. Ponas Radevas e, tikisi, kad pranešimas bus patvirtintas e, su didelė dauguma ir kad jau gruodžio mėnesio plenarinio posėdžio metu bus įmanoma aptarti šį pranešimą. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Adamov pono Radevo vardu. Berots ponia Čeničia norėjo dar pasisakyti, bet ji berots pakeliui dar. Tikrai neįprasta situacija. Na, kaip ir galėtume pereiti dabar prie kito klausimo. Ar kas nors kitas dar norėtų pasisakyti šio klausimu? Kągi dabar daryti? koks galėtų būti ponios Čeničiai atvykimo laikas maždaug. Niekas nežino. Ar kas nors norėtų pasakyti? Matau, kad komisija prašo žodžio. Oi, kokios dramos vyksta. Taigi, trumpai žodį suteiksiu komisijai. Ačiū, pirmininkė. Aš trumpai norėčiau pasisakyti. Kiek suprantu, dauguma šešėlinių pranešėjų nedalyvauja posėdėje, bet vis dėlto kai ką svarbaus norėčiau pasakyti. Pirmiausia, norėtume padėkoti už tai, kad šiuo klausimu skubiai dirbate, skubos tvarka. Mes tikimės trilogus pradėti dar gruodžio mėnesį, tikimės, kad viskas puikiai pavyks ir labai svarbu yra patvirtinti šį teisės aktą iki um, balandžio mėnesio, iki rinkimų Na, tiesa, vienas klausimas yra, kuris mums labai svarbus. Tai yra pasiūlymo septintasis straipsnis. Jame kalbama apie situacijas, kai finansinės žvalgybos padaliniai kreipiasi su prašymais. Kovos su pinigų plovimu direktyvoje tai yra reglamentuojama. Ir sakoma, kad turi būti įmanomas reaguoti į, į informacijos prašymus. Dabar yra prašoma finansinės žvalgybos padalinių vos neprivaloma tvarka pateikti informaciją. Ir mes manome, matome tiksliau, kad pakeitimais siekiama tiesiog e, numatyti prievolę atsakyti ir taip taisyklės bus nesustiprintos, nebus griežtesnės, o tai mus labai neramina. Vienas iš, viena iš pagrindinių e, priežasčių, kodėl mes ėmėme šio pasiūlymo, yra tai, kad ponas Nartas Panamos dokumentų grupė, visas parlamentas prašo sustiprinti taisyklės, sugriežtinti taisyklės dėja dabartinės siūlomos formuluotės tų e, taisyklių nesugriežtina, jos tiesiog tokio pat lygio būtų kaip ir šiandien. Mes manome, kad taisyklės turi būti griežtintos, bendradarbiavimas stiprinamas. Aš labai norėčiau paprašyti jūsų dar kartą persvarstyti savo pasiūlymus e, pakeitimų. Dėkoju, mes pasižymė dėl septinto klausimo ir dėl kitų klausimų. Ponas Ledžer iš Frontexo vėluoja, taigi liko šiek tiek laiko, jis ateis dabar, kai nagrinėsime kitą klausimą. Pone Gomes, matau, jūs paprašėte žodžio. Trumpai, prašau. Norėčiau sureaguoti tai, ką jūs pasakėte. Norėčiau padėkoti komisijai už iniciatyvą, norėjau padėkoti už įspėjimą dėl tų um, neraminančių pakeitimų. Taip, čia tokia kaip ir organizacija su nelabai švariais tikslais susidarė. Europos parlamentas jau yra pateikęs savo rekomendacijų dėl pinigų plovimo ir dėl Europos e, finansinių žvalgybos padalinių sukūrimo. Taigi dėkojame komisijai už įspėjimą. Manau, kad komisija nusipelnė paramos, palaikymo. Na, o kas dėl mano frakcijos, mes iš karto nedelsiant peržiūrėsime tai, apie ką jūs ką tik kalbėjote. Mes laikysime parlamento principinės pozicijos. Dėkoju komisijai už įspėjimą. Ačiū. Dabar žodis ponui Adamov. Tiksliau prašysime pono Adevo perduoti ponui Radevui e, tai, kas buvo pasakyta. Taigi šį klausimą dabar baigsime ir bandysime pranešimo projektą patvirtinti iki gruodžio trečios dienos. Toliau kitas e, klausimas. Pono Ležeri dar salėje nėra. Siūlau kelioms minutėms padaryti pertrauką, kol atvyks kalbėtas 22 klausimui. Laukiame pono Ledžerį. Taigi pertraukėlė. Colleagues, uh, um, thank you for your patience and Kolegos, dėkoju už kantrybę, turėjome padaryti pertrauką, dabar jau ponas Leidžeri Aigeri atvyko į salę. Dabar 22 darbo tvarkės punktas Europos operatyvus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra Frontex. Taigi dabar vyks keitimasis nuomonėmis. Komitetas e, rengia savo poziciją dėl komisijos pasiūlymo, taigi siūlau padėti mums e, pasirengti. Tam dabar norėčiau pasveikinti Frontexo vykdomąjį direktorių Fabrisą Ledžerį. Jis pristatys 17 metų metinės veiklos ataskaitą ir reglamento 656 įgyvendinimo aspektus. Tai yra išorės e, jūrų sienų valdymo aspektai. Taigi, jeigu turėsite klausimų, galite užduoti juos ponui Ležerį. Pone Ležerį, prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems parlamento nariams. Mano pasisakymo tikslas yra pristatyti dabartinę Frontexo veiklą 17 metų veiklos ataskaita buvo pristatyta, bet aš norėčiau dar ir šių metų veiklą pristatyti. Mūsų įgaliojimai yra išplėsti nuo 16 metų ir matome, kad turime daugiau gebėjimų, dėl pačių įgaliojimų taip pat turime ir daugiau išteklių. Reikėtų vieną dalyką paminėti. Iki šiol agentūra buvo suvokiama kaip tik tai dirbanti su migraciniais klausimais. Aš norėčiau vis dėlto pasakyti, kad sienų valdymas nėra vien tik migraciniai klausimai, yra daug ir kitų klausimų susijusių su, pavyzdžiui, organizuotų nusikalstumumu, terorizmo prevencija. O tai yra visiškai nesusiję kartais su migracijos klausimais. Labai svarbu turėti galvoje, kad Frontexo darbo sritis yra tokia pat plati kaip ir išplė integruotas sienų valdymas. Pirmiausia, keletas skaičių. Per dešimt šių metų mėnesių nelegalių sienų perėjimų skaičius sumažėjo 30 procentų. Palyginus su tuo, kas buvo prieš metus, 120 tūkstančių nelegalių sienos perėjimų užfiksuota Taip yra dėl mažesnio viduržėmė jūros regiono spaudimo. Taip pat dėl to, kas vyksta prie Turkijos ir Graikijos sienos. Tačiau bendrieji skaičiai išlieka maži, nepaisant to, kad prie Turkijos ir Graikijos sienų padidėjo šiek tiek spaudimas sausumos sienų. Kita vertus, tikrai negalime sakyti, kad prie išorės sienų vyksta migracinė krizė. Mes stebime situaciją, teikiame pagalbą valstybėms narėms. Ir sakyčiau, kad šis momentas galėtų būti panaudotas tam, kad priimtume strateginių sprendimų dėl ateities. Sakiau, kad sienų valdymas nėra vien tik tai migraciniai klausimai. Pasakysiu tik tai, kad visai neseniai vyko Europolo ir Frontexo valdančiųjų tarybų susitikimas dėl bendradarbiavimo vykdymo. Labai svarbu vieną dalyką suprasti. Pasieniečiai ir pati agentūra, kai rengia bendras operacijas prie sienų, veikia kaip teisėjas saugos akis ir ausis. Mes e, padedame Europolui bei valstybių narių teisės saugos tarnyboms, nes mes renkame atitinkamus duomenis. Mes e, tyrimų netliekame, bet kągi galime padaryti. Pavyzdžiui, pasieniečiai gali prisidėti prie organizuoto nusikalstamumo tinklų išla, išardymo, pavyzdžiui, kai yra asmens duomenys su tuo susiję perdodami. Na ir dar norėčiau pabrėžti, kad mes vis daugiau veiklos operacijų vykdome, turime papildomų išteklių, jie buvo padidinti. Štai pavyzdžiui, Frontexo situacijų centras dirba visą parą. Tai reiškia, kad mes galime kiekvieną dieną, dieną ir naktį e, dirbti ir prisidėti prie bendro išorės sienų vaizdo geresnio supratimo. Dabar dėl tų tradicinių bendrųjų veiklos operacijų. vidutinis dislokavimo dydis, tai būtų maždaug pusantro tūkstančio pareigūnų. Tai čia būtų tiek pasieniečių, tiek e, jūros sienų apsaugos tarnybos pareigūnų. Taigi pusantro tūkstančio žmonių vidutinis toks skaičius būtų, kai nėra greitojo reagavimo operacijų. Trys stambios operacijos - Poseidonas Graikijoje, Artemis Italijoje vykdomos. 2018 m. vasario mėnesį pastaroji operacija e, buvo pradėta. Čia dirbama su narkotikų prekyba, teisės saugos klausimais tarp e, Italijos ir Albanijos, taip pat ir ginklų prekybos klausimas e, čia apimamas. Uh, Taip pat dar yra naujas dalykas - nuolatinė indalo operacija pietų Ispanijoje. Kaip žinia, 4-5 kartus per 3 pastaruosius metus padidėjo e, žmonių srautai iš Maroko į Ispaniją. Dabar kas dėl paieškos ir gelbėjimo operacijų, tai čia jau būtų mūsų jūrinė operacijų dalis. Šiais metais, 2018 metais, išgelbėjome 30 tūkstančių žmonių prie visų Europos išorės sienų. Mes taip pat e, dalyvaujame registravime, e, pirštų ant spaudų paėmime ir tikriname atvykusių asmenų. Taip pat e, dalyvaujame areštuojant priekiautai žmonėmis, kontrabandininkus. Ir taip pat prisidedame prie bet kokios nelegalios veiklos užfiksavimų. Pavyzdžiui, pasakysiu, kad praeitais metais prisidėjome prie 744 įtariamų įtarpininkų, 2000 kontrabantininkų ir, pavyzdžiui, Vakarų Balkanuose didžiulius kiekius e, narkotikų ir ginklų sulaikėme. Dabar norėčiau dėl jūr, jūrinio bendradarbiavimo trumpai. Naujieji įgaliojimai numato trišalį bendradarbiavimą tarp Frontexo, EMSOS, jūrų saugumo tarnybos ir EFKOS, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros. Ir čia yra atitinkamos veidrodinės nuostatos mūsų atitinkamuose mandatuose, mes būtent tai ir įgyvendiname. Ir tai jau labai teigiamų, teigiamų rezultatų davė veiklos rytyje. Dabar dėl paieškos ir gelbėjimo, taip pat dėl kovos su nelegalia žvejyba ir dėl kovos su tarša bei aplinkosauginiais nusikaltimais, tą galėčiau pasakyti. Na, iš esmės, kai patruliuoja Frontexo ar EFKOS laivas, kartais turime dar ryšių pareigūnų, turime pavyzdžiui žvejybos inspektorių laivuose, vyksta daugia tikslės patruliavimo veiklos programos. Įgula, pavyzdžiui, gali susisiekti su agentūra dėl, tarkime, taršos, nelegalios žvejybos veiklos ar sienos pereimo. Toks trišalis bendradarbiavimas, toks modelis tampa geriausios praktikos pavyzdžių ir galbūt galėtų netgi įkvėpti kitas agentūras kitose ES politikos rytise. Valstybių narių pasienio tarnybos taip pat gali dalyvauti ir yra įsitraukusios į kai kurias mūsų veiklas. Galiu tik tai pasakyti, kad pirmininkavusi Vokietija labai smarkiai prisidėjo prie jūrų sienų apsaugos forumo veiklos. Dabar kas dėl 656214 reglamento įgyvendinimo yra parengta specialioji ataskaita parlamentui, kuri buvo paskelbta Liepos mėnesį. Šiame reglamente nustatomos taisyklės dėl Frontex operacijų ir jūrų išorės sienų stebėjimo. Bendrosios veiklos operacijos, kurios vertinamos šiame pranešime, tai čia būtų Tritonas, iki dar Temis Italijoje, Poseidonas Graikijoje, Indelo Ispanijoje. 2017 metais tai nebuvo nuolat vykdoma operacija. Taip pat dar viena operacija yra Ispanijoje, e, Jera operacija tarp Ispanijos ir Kanarų salų vykdoma. Galiu tik tai pasakyti, kad e, Frontexas visada stebi, kaip yra pagrindinės teisės e, užtikrinamos, mes užtikriname e, visišką jų laikymasi, tai aišku yra užtikrinama ir pagrindinių teisų tarnybos pareigūno, kurio vertinimas prie ataskaitos pridedamas. Dabar kas dėl trečiųjų šalių? Bent jau parengiamajame veiksmų plano etape, pavyzdžiui, Poseidono ar Jeros atveju 2017 metais buvo numatyta tam tikrų nuostatų. Parengiamajame etape Frontexas įpareigoja priimančiąją šalį e, parengti įvertinimą bendrąjį trečiosios šalies. Agentūra mūsų dėl to daug diskutavo su priimančiamis valstybėmis, apskritai es valstybėmis narėmis, nes toks vertinimas nebuvo atliekamas. Be šių bendrųjų operacijų agentūra dar turi ir naują tą tarnybą, kuri būtų daugia tikslis stebėjimas iš oro mes iš oro galime sienos apsaugos funkcijas atlikti ir tokiais atvejais niekada nesidalijame informaciją su trečiosiomis šalimis. dalyjamas informacija su priimančia arba kaiminė ES valstybė. Tai tokie būtų pagrindiniai reglamento 656 principai. Na ir dabar, kas dėl ateities, tai komisija savo pasiūlyme siūlo išplėsti Eurosur nuostatų taikymo sritį ir ES teisės aktų leidėjai turėtų pagalvoti, kokį galima būtų pasirinkti mechanizmą. Pavyzdžiui, dėl informacijos perdavimo realių laikų trečiosioms kaiminėms valstybėms. Ar reikėtų tai leisti ar ne. Tai čia galėtų būti gelbėjimo operacijos arba tiesiog kitos teisės saugos operacijos. Aš iš patirties tik tai galiu pasakyti, kad mes realiu laiku oro stebėjimo informacijos, tiksliau stebėjimo iš oro informacijos negalime teikti, negalime dalinti su trečiosiomis šalimis. Mūsų kaip agentūros vertinimas būtų štai koks. Priimančios šalies nuomonė apie trečiąją šalis galėtų būti šiek tiek išsamesnė, detalesnė. Mums trūksta tokio kokybiško kaimininių valstybių vertinimo. Būtent todėl neįmanoma kartais tiesiog dislokuotis trečiosiose šalyse pagal mūsų veiksmų planą. Na, o dabar norėčiau pereiti prie kito klausimo. Tai yra bendradarbiavimas, tarptautinis bendradarbiavimas, bet taip pat ir europinis bendradarbiavimas. Veiksmingas išorės sienų valdymas negali prasidėti prie sienų, tai turi vykti kaip tik ne prie sienų. Čia reikia dirbti su tranzito, su kilmės valstybėmis e, migracijos e, srautų atveju, bet pavyzdžiui, kitais atvejais galbūt net ne migracijos klausimai aktualūs, o tarkime kovos su tartautiniu nusikalstamumu. Mes suintensyvinome bendradarbiavimą kuris jau yra pabrėžtas mūsų ataskaitoje. Pavyzdžiui, Afrikos Frontex žvalgybos bendruomenė. Techniniai pagalbos projektai yra gyvendinami, DEFCO generalinis direktoratas tai finansuoja. Taip pat rengiamės ES sienos saugumui projektams, NIR generalinis direktoratas tai kūruoja. Komisija yra numačiusi biudžeto tam, kad agentūra galėtų bendradarbiauti su Šiaurės Afrikos valstybėmis. Taip pat šiuo metu plėtojame ryšių pareigūnų tinklą. 2017 metais vieną ryšių pareigūną išsiuntėme į vakarų Balkan, Balkanus, į Belgradą, vieną taip pat ryšių pareigūną į Niemėjų Nigeriui išsiuntėme. Taip pat ketiname išplėsti šį tinklą ir vakarų valstybių, vakarų Balstanų, Balkanų valstybėse, bet taip pat ir Afrikos žemynė. Na, dabar dėl ryšių pareigūnų, kurie dirba ne Frontexo būstinėje. Mes dislokuojame e, tokius darbuotojus į uh, E, valstybės narės ir Šengeno valstybės pagal 2016 metų reglamentą. 11 įrengėme tokių, e, esame parengę tokių pareigūnų, 7 jau disklokuoti, o dar kiti likusiai bus išsiusti 19 metais. Dabar dėl gražinimų. Tai būtų kitas prioritetas numatytas 17 ir 18 metams agentūrai. Gerai, tai aš tada pabandysiu pabaigti savo pasisakymą. Mes dabar komerciniais bei čarteriniais skrydžiais organizuojame išsiuntimą. 341 skrydis buvo suorganizuotas praeitais metais, 40 maždaug procentų asmenų buvo išsiųsta, tai būtų maždaug 10 procentų srautų iš ES į NES valstybės. Gražinimo srityje agentūros veikla turi teigiamo poveikio tiems skrydžiams, vadinamiesiams stebimiems skrydžiams. Mes žinome, kad pavyzdžiui, kai kurios valstybės narės neturėjo stebėjimo sistemos. Na, o dabar dėl paties vertinimų. Tai yra naujojo mandato dalis. Antrus metus iš eilės jau tą pažeidžiamumo vertinamą atliekame. O tai yra svarbu ir tai yra susiję su valstybių narių pasirengimo bei planavimo pajėgumais. Šiais metais, kaip matome, valstybės narės geriau supranta savo, suvokia savo galimybės, bet vis dėlto reikia daugiau pajėgumų dar skirti. Čia pavyzdžiui sužinojome, kad yra vis dėlto prieimimo, nelegalių migrantų prieimimo problemų. Matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse padidėjo darbo mastai, pavyzdžiui, reguliarių, tiksliau, legaliai kertančių sienas e, asmenų atveju, ypač prie jūrų sienos. Pirmininkas, mes jau vėliau ir šiaip pradėjome e, šio klausimo nagrinėjimą, dar turime iki 12 pabaigti šį klausimą ir nori, dar daug kas norės pasisakyti tikriausiai. Aš suprantu, kad nemandagu, bet paprašysiu jūsų dabar tiesiog galbūt pabaigti savo pasisakymą ir išklausyti visų klausimų, jeigu jūs nieko prieš. Nes aš manau, kad jūs dar kitaip galbūt galėtumėte pasakyti, pristatyti tai, ką norėjote pristatyti, galbūt raštu ar kitaip. Galbūt galėtumėte paaiškinti, kaip ten su kartą, ponia Rata. Misrato laivų sulaikytų. Kaip ten su Libija yra? Ką jūs apie tai manote? Kaip pavyzdžiui, Libija su ta situacija tvarkosi? Kaip pavyzdžiui, su DCIM žvalgyba būtų? Galbūt pabaigoje į tuos klausimus atsakytumėte. Gal galėtumėte tiesiog pakomentuoti Libiją, Libijos klausimą. O dabar žodis pranešėjai ponui Koelio, po to jau visiems kitiems prašau. Dėkoju pirmininkė, ačiū ponė Legeriai, kad atvykote į Libiją komiteto posėdį. Be abejo, stebėsenai labai svarbus dalykas, kadangi jūsų atvykimas į parla... ir jūsų atvykimas į parlamentą geriau leidžia suprasti, ką daro Frontexas, kad žmonių mažiau žūtų viduržėmio jūroje. Į Italiją tas kelias yra pats mirtiniausias, sakytume. E, pastaraisiais mėnesiais daugiausia žmonių atvyko e, negu kada nors anksčiau ir iš čia mano pirmas klausimas. Pranešime yra nurodyta parengtame, kad dauguma išgelbėtų žmonių yra susijęs su, Sofijai, su, su tuo, kad jos išgelbėjo Sofija operacijos dalyviai. Ar galėtumėte pateikti skaičių, kaip yra su jais išgelbėtais žmonėmis? 70 procentų, e, sakoma, tokių buvo išgelbėta. Kiek nevyriausybinės organizacijos išgelbė žmonių ir kiek Sofijos operacijos metu? Ar galėtumėte pasakyti, koks buvo poveikis tų priemonių, kurios priėmė, kurios priėmė Italijos vyriausybė, kaip tai paveikė nevyriausybinės organizacijas? Uh, E, norėčiau pasakyti, kad man tikrai malonu matyti naują tą įgyvendinamą tekstą. Ir džiaugiuosi, kad jis duoda tų tai lauktų rezultatų. E, lėšų skirta daugiau negu kada nors anksčiau. Jų skiriama ir agentūroms. Esu tikras, kad jūs sakysim, sakysite, kad tas reglamentas būtų taikomas dar plačiau, kad nebūtų mažinami standartai. Nepaisant kai kurių spekulacijų, reikia pasakyti, kad tai padeda operatyvinę veiklą vykdantiems e, pareigūnams gyveninti operacijas trečiosiuose šalyse. O galbūt galėtumėte pakomentuoti dėl operacijų trečiosiuose šalyse šiek tiek plačiau. Ir dar, aš manau, kad mes galime sutarti dėl to, kad dabartinė situacija yra skirtinga nuo tos, kuri buvo tuo metu susiklošiusi, kai buvo tvirtintas tas reglamentas. Tačiau tas situacijos keitimasis nėra priežastis, kuri galėtų pateisinti mūsų agentūros įsipareigojimų mažinimą, vykdant gelbėjimo operacijas, kai to reikia. Ačiū. Dėkoju, Karlo, sako pirmininkas, ačiū už trumpą pasisakymą nes jau taip vėluojame. Kolega Kosta, dvi minutės kiekvienam klausėjui. Na, suprantu, kad sudėtinga apriboti taip laiką, bet visų raginčiau laikytis tų dviejų minučių numatyto laiko termino. Klausimas labai svarbus, bet pradėjome vėluodami. Suprantu, kad sudėtinga, bet e, bandykime taupyti laiką. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Elegeriai, džiaugiuosi e, sulaukęs jūsų ataskaitos. Žinome, kokia katastrofiška situacija yra susiklošiusi Libijos pabėgėlių stovyklose. Apie tai pasakojo patys įvairiausi liudytojai. Ten daug mirčių. Džiugu girdėti, kad pabėgėlių Frontexas neišsiunti atgal į Libiją. Dabar daug kalbam apie bendras išlaipinimo platformas. Mano klausimas būtų toks. Ar įgyvendant tų platformų idėją Frontexas bus pasirengęs į Libiją išsiųsti žmonės atgal? Ar Frontexas mano, kad pabėgėliai, kurie e, yra įstrigę Libijoje, turėtų gauti teisę pateikti prieglopšio prašymus. Ką manote apie tai, kad žmonės, kurie egzistuoja kaip asmenys įtraukti jungtinių tautų nepageidavimų asmenų sąrašą ir toliau vadovauja e, pabėgėlių centrams, kokie yra kriterijai, kuriais remiasi Frontexas, kad galima būtų išsiaiškinti, su kuo bendradarbiauti, su kuo ne, rengiant mokymus ir užtikrinant didesnį skaidrumą. Dėl trečiųjų šalių, kaip Tunisas dar klausimas, ar Frontexas mano, kad e, Tunisas yra e, saugi šalis e, tarptautinės teisės požiūrių, ar Frontexas mano, kad tuo atveju, jeigu pagal tarptautinės pilietinės teisės tektų gražinti žmonės į Tunisą, teisė tų asmenų keliauti ir prašyti prieglopščio pagal Ženevos konvenciją būtų užtikrinta. Ir dar trečias klausimas dėl jūsų galiojimų viduržėvio jūros regione. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje, bet jis tęsė savo klausimą. Ar pagal jam tenkančią kompetenciją Frontexas naudosi savo laivais ne tik išorės sienų apsaugai, ar bus gelbstini, gelbsimi žmonės jūroje. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Kolegos, dvi minutės, nedaugiau. Priešingų atveju neišgirsim atsakymų jūsų klausimus. Elišlain, prašau. Dvi minutės maksimum klausimui. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, ponė direktoriu. Aš turiu tris klausimus, labai trumpai ir norėčiau užduoti jos ponui Ledžerį. Kiek gelbėjimo operacijų buvo atliktos Tritono 2016 metais, nes pagal jungtinių tautų vyriausiai pabėgėlių komisariatą viduržio jūros kelias tapo pavojingesnis, išaugo žuvusių skaičius pastaraisiais mėnesiais. Ir kas 18 dienų, galima sakyti, žūsta po žmogų. Tad norėčiau paklausyti, kiek gelbėjimo operacijų Tritonas įvykdė e, praėjusiais, šiais metais, 18 metais. Tarp Bosnijos ir Hercegovinos 18 metais ir Kroatijos suklošiusių situaciją. Nevyriausybinių organizacijų duomenimis situacija yra dramatiška ten. Tūkstančiai žmonių, migrantų gyvena tiesiog kelyje tarp Falūdžios ir Biačias. Um, jų gyvenimo sąlygos yra siaubingos, jie negauna jokios medicinos pagalbos, jokios teisinės pagalbos. Pasak laikraščio Guardian, šiemet Kroatijos valdžia ėmėsi veiksmų, kad tie žmonės būtų išsiųsti į Bosniją. Ar Frontexas ten veikia? kiek, jeigu taip, tai kiek padalinių Frontexo ten yra, nes man atrodo situaciją būtina prižiūrėti. Ypač, kai turime otmenyje tuos išsakomus kaltinimus. Na ir galiausiai norėčiau sužinoti, ar yra buvę pastaruoju metu e, tų pagalbos prašymų jūroje sumažėjimų Libijos teritoriniuose vandenyse. Nes vis sunkiau yra suprasti, ką veikia Libijos pakrančių apsaugos tarnyba, nes ten net nesilaikoma pagrindinių žmogaus teisių. Taip, po šito klausimo turbūt netrukus išklausysime ir atsakymas, ką Keller. Dėkoju. Dėl naujų įgaliojimų 10 tūkstančių, tokį skaičių mini Europos komisija. Kiek manote, iš, kiek manote, tie skaičiai yra subendrinti, mes nesutinkame e, su žmonių gražinimu į tas trečiasias šalis. Ir mano klausimas būtų toks, ar manote, kad Frontexas gali užsimti žmonių gražinimu geriau negu valstybės narės? Ką dar norėjau paklausti, sako kalbėtoja. Na štai, džiaugiuosi, kad siūlote spręsti daugiau problemų, ne tik migracijos patį valdymo aspektą nagrinėti. E, pasienyje atsiduria daug žmonių, kurie nežino, ką turėtų daryti. Pavyzdžiui, svarbu kovoti ir su ginklų prekyba. Ar manote, kad Frontexas turėtų imtis aktyvesnio vaidmens, bent dabartinį nusikalstamumą? Dėkoju. Ačiū. Sesilkingė, prašau. Dėkoju. Ačiū, ponė direktorė, už jūsų vizitą. Turiu klausimą, kuris bus labai trumpas. Dėl ryšio pareigūnų, jūs juos minėjote ką tik, tai aš norėčiau paklausti. Kaip jūs ateitie matote jų vaidmenį? Jūs nekartą sakėte, kad tie žmonės atlieka labai svarbų vaidmenį. Frontexas, jūs sakėte, turi dirbti kartu su trečiosiomis valstybėmis. Kokį indėlį tie ryšio pareigūnai Europos gali įnešti ir kokį vaidmenį jiems ketina skirti Frontexas, nes tie ryšio pareigūnai yra arba valstybių narių, arba Europos komisijos pareigūnai. Jie dirba atlikdami tyrimus, renkdami statistinius duomenys, e, kurios nors valstybės narės delegacijų. Aš norėčiau sužinoti, ar mano žinios yra teisingos. Dėkoju. Kolegė Veržė. Dvi minutės taip pat, nedaugiau, kiekvienam. Pažadu, ponė pirmininkė, kad klausiu trumpai, kaip nėra man įprasta. Pratesiant tai, kas buvo pasakyta – Visi kalbėjo apie tai, kad mažėja tas mm, žmonių srautas tarp Libijos ir Italijos. Visi žino kodėl. Todėl, kad Libija, galima paimti į keletą kabučių tą pavadinimą, sukūrė tokią zoną, kuri apima daugiau negu jos teritoriniai vandenys. Ir taip pat yra įkurtas centras pagalbos, pagalba jūroje išsikviesti. E, ta zona dar nereiškia, kad tai kaip nors yra susijusi su šalies saugumu, tos tokios zotos sutartinės įkūrimas. Aš norėčiau paklausti, kaip Frontexas ir, ir Libija užtikrina saugumą toje zonoje. Rugsėjo mėnesį buvo pastebėta, kad deš, iš dešimties žmonių, kurie kerta viduržėmių jūrą, septyni išsiunčiami į Libiją su tom pasiekmėm, kurias mes žinome, du uh, E, e, miršta jūroje ir vienas patenka į Europą. Kaip jūs kaip organizacija, ne jūs kaip asmo, bet kaip organizacija, jūs e, sprendžiate šitą klausimą. Tiek norėjau sužinoti. Ačiū, Marija Kristina. Juan Fernando, prašau, labai trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone direktoriau Legeriai, turiu du klausimus. Pirma, aš pats lankiausi E, pietų Italijoje ir pietų Graikijoje, tuose karštuosiuose taškuose, kur atvyksta daugiausia pabėgėlių. Aš esu buvęs ir savo šalyje, pietų Ispanijoje. Mačiau daugybę tų centrų ir galiu pasakyti, ir, ir, ir galiu pasakyti, kad E, tų centrų atsiranda vis daugiau, arčiau pabaiga. Ir dabar dėl techninių sunkumų. Jie trukdo Frontexo veiklos efektyvumui. Reikia papildomos įrangos operacijoms vykdyti, saugant jūros sieną. Du klausimai, puiku. Ana, irgi netokia dviejų klausimų. Aš minutę tik planus sunaudojau, sako kalbėtojas, ne dvi. Ana, prašau. Ana Gomeš, aš dėl Libijos norėjau paklausti. Jis tai bus susijęs su to, ko, ko jūs jau buvo klausta. Ir nacionalinės vizos, kurios išduodamos kelionėje iš Libijos į Alžyrą iš Maltos. Ar ta sistema, apie kurią mes kalbėjome komisijai, jums kiek nors rūpi, ar darote ką nors dėl to? Juan Fernando Lopes norėjo dar klausti ir aš pratęsiu jo klausimą, kokį vaidmenį vaidina Frontexas pietų Meliloje, nes e, tai yra teritorija Šiaurės Afrikai labai uh, artima, ar ten vyksta koks nors srautų valdymas. Žinoma, kad ten nuolat auga ir pinigų plovimo atvejų skaičius. Ar tuo Frontexas domisi? 10 tūkstančių žmonių kerta viduržėmio jūrą toje vietoje. Dėkoju. Pirmininkas, noriu pasakyti, kad sulauksime dar vieno direktoriaus ir ko gero turėsime baigti dirbti E, angliškai, kad galėtume suteikti galimybę ponui direktoriui atsakyti ir kad vertėjai galėtų laiku baigti savo darbą. Prašom atsakyti, ponė direktoriu. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamiem parlamento nariams už klausimus dėl situacijos Libijoje. Bendrais brožais galiu pasakyti, kad Frontex kaip agentūra neturi išorės politikos, nevykdo diplomatinės politikos. Mes esame es agentūra e, ir mes turime laikytis es užsienio politikos, išorės politikos. Uh, Dar galiu pasakyti, kad mes neturime pareigūnų Libijoje, neturime pareigūnų dirbančių vietoje, neturime ryšių pareigūno Libijai. Taigi man labai sudėtinga Jums pateikti kažkokią informaciją ar kažkokius žvalgybinius duomenys apie tai, kas vyksta ten. Na, iš žinomų šaltinių informacijos galiu pasakyti, kad Libijos neapibūdinčiau kaip geriausios šalies pasaulyje. Ir galiu pasakyti, kad dėl paieškos ir gelbėjimo zonos, kurią paskelbė Libija, mes žinome, kad tokia zona egzistuoja, tačiau mes nesikeičiame informaciją su Libijos institucijomis. Tai aš minėjau ir savo pranešime dabar, kai sakiau, kad yra naujų situacijų, kurios 2014 metais nebuvo numatytos. Uh, nauja situacija yra tai, pavyzdžiui, kad e, mes galime nepriklausomai patys vykdyti stebėseną iš oro. Ir tuomet, jeigu mes pamatome kažkokį laivą ir matome, kad reikia pradėti operaciją, tą operaciją mes galime pradėti uh, europinėmis priemonėmis arba pasitelkdami es valstybės narės arba pasitelkdami pačias Frontex pajėgas. Vieną kartą tokia operacija buvo pradėta Tuniso zonoje ir buvo um, paieškos ir gelbimo centras, jis susisiekė su Tunisu, nes tai buvo Tuniso vandenyse. Tačiau nėra galimybių, nėra struktūros leidžiančios keistis informaciją su kaimininėmis šalimis. Uh, Taigi su Libija informacijos mainai nevyksta. Ir taip pat noriu patikslinti, kad e, niekuomet nebuvo e, jokių Frontex išsilaipinimų Libijoje. Niekuomet e, pareigūnai Libijoje neišsilaipino. Ir jūs klausėte, ar ketinama E, išsilaipinti kada nors. Ne, niekuomet to neįvyko ir neketiname to daryti. E, dabar dėl paieškos ir gerbimo operacijų ir kaip tai organizuojama viduržėme jūroje. Mes dalinamės informaciją su ES valstybėmis narėmis, kurios e, yra kaiminystėje, ar, artimiausioje kaiminystėje, dažniausiai tai yra Italija ar Malta jeigu e, tai nėra temindės kontekste, tai su, su, su kitomis valstybėmis, o jeigu tai yra tame kontekste, tai su Italija. E, buvo nemažai paieškos ir gelbimo operacijų, kurias įvykdė Frontex. Tai buvo maždaug 25 procentai visų e, paieškos ir gelbimo veiksmų. 25 procentus E, centrinėje viduržėmio jūroje 2017 metais e, paieškos ir gelbėjimo operacijų vykdė Frontex. Jeigu aš gerai atsimenu, NVO įvykdė taip pat 25 procentus e, panašių operacijų. Dėl kokių priežasčių? Jeigu prisimintumėt operacijos Sofija zoną ir kitas zonas, kur veikė NVO, tos zonos yra labai netoli Libijos, o Triton operacijos e, zona buvo šiauriau. Toliau. E, priemonės, kurias Italija nusprendė taikyti NVO ir jų poveikis. Elgesio kodeksas dėl NVO buvo patvirtintas Italijoje 2017 m. vasarą ir, kiek aš žinau, nebuvo papildomai tvirtinta jokių Elgesio kodekso taisyklių dėl NVO veikimo. Tačiau iš Frontex pusės 2017 metais reikėjo geresnio bendradarbiavimo organizavimo tam, kad nekiltų rizika prarasti informaciją aktualią baudžiamiesiems tyrimams, nes, sakykime, informacijos, tokios informacijos rinkimas yra e, pareigūnų reikalas, e, pareigūnų, kurie yra specialiai apmokyti tokią informaciją rinkti. E, na dabar dėl teisės dėl teisinės struktūros. Vėlgi, kontekstas yra kitoks negu 2014 metais. Jeigu paimtume uh, trišalį bendradarbiavimą su EMSA ir FK, jeigu, sakykime, uh, laivas, kurį valdo žuvininkystės kontrolės agentūra, uh, mato, kad reikia vykdyti paieškos ir gelbimo operaciją, laivas gali išsilaipinti e, šalyje, tam tikroje šalyje ir žinoma, laikomasi negražinimo principo. Tačiau nėra numatytos procedūros e, tokiai operacijai. Ir dar ir dėl to, kai kurios valstybės narės galbūt nepasitelkia Frontex ir e, tą išlaipinimo operaciją vykdo kitaip. E, Išsilapinami trečiosiose šalyse. Ir kartais tai yra jūrinės operacijos, jos susijęs su asmens duomenimis, tam, tikrais, tam tikromis duomenų bazėmis. Buv, yra tam tikras skirtumas, tačiau Dabar siekiama užtikrinti saveikumą ir ištaisyti trūkumus. Toliau dėl išgelbėtų asmenų 2014 pernai 34 tūkstančiai žmonių 2014, atsiprašau, 34 tūkstančiai žmonių, o šiemet 30 tūkstančių buvo asmenų išgelbėta. Uh, Ir kaip jau minėjau, tai patenka į mūsų įgaliojimus nuo 2014-2015 metų. Tai reiškia, kad kai mes esame prie išorės jūrų sienos, mes turime būti pasirengę ir mūsų komanda yra pasiruošusi e, dalyvauti paieškos ir gelbėjimo operacijoje bet kuriuo metu. Dabar dėl sausumos sienos e, su Kroatija, Bosnija ir Hercegovina. Tai Mes e, turime e, oro pajėgas e, vykdančią stebėseną ir tos oro pajėgos gali nustatyti migrantų judėjimą ar kriminalinę veiklą pasienyje. Tačiau mes neturime mm, jokių pajėgų Kroatijos pusėje, nors Mes tokią galimybę Kroatijai siūlėme. Toliau ryšių pareigūnų vaidmuo ir būsimas reglamentas bei vizų klausimas. Toliau ryšių pareigūnų vaidmuo trečiosios šalise. Jie gali palengvinti bendradarbiavimą su tam tikra trečiaja šalimi, pavyzdžiui, Turkijoje. Mūsų ryšių pareigūnas gali prisidėti prie ES Turkijos e, susitarimų įgyvendinimo. Uh, Mes taip pat turime numatę atitinkamą struktūrinį strateginį bendradarbiavimą su Turkija ir e, ryšių pareigūnas e, dirba šiais klausimais. Nigerija, pavyzdžiui, situacija yra kitokia. Su Nigerio e, institucijomis bendradarbiavimo ne tik migracijos klausimais, mes taip pat teikiame techninę paramą ir tai siesi ir su kitais veiksmais CSDP ar UCAP Nigerija misija. Vakarų Balkanuose dirbama daugiau pasirengimo įstojimui srityje. Taigi priklausomai nuo šalies mūsų vaidmo skiriasi. Dėl ateities ir dėl 10 tūkstančių papildomų darbuotojų, kur matyčiau jų vietą Na, žinome, turime pažvelgti į e, dabartinį strateginį darbuotojų būrį ir pažiūrėti, kur dar trūksta pareigūnų. 5000 sienų pareigūnų. 5000 dar trūksta sienų pareigūnų ES lygių, reiktų pažiūrėti dar kur. Taigi, jeigu mes turėtume bent pusę tų reikalingų darbuotojų, kurie būtų lankstus ir kurie galėtų būti e, pasitelkiami prireikus, tai būtų labai gerai. Oro uostai veiktų geriau. Sienų valdymas taip pat yra susijęs su teisėto sienos kirtimo palengvinimu. Uh, Būtų negerai, jeigu mm, žmonės turėtų laukti valandą oro uoste ar prie sienos vien dėl to, kad trūksta pasienio pareigūnų. Taigi iš 10 tūkstančių darbuotojų e, dalis galėtų užpildyti esamas spragas ir taip pat galėtume pasitelkti pareigūnus e, padėti nacionalinėms institucijoms teisėjas saugos veikloje na, pavyzdžiui, duomenų mainams, asmens duomenų mainams. Kai aš sakau duomenų mainai, žinoma, turiu omeny, kad viskas bus prižiūrima ES duomenų apsaugos agentūros, taigi viskas vyks pagal numatytą teisinę sistemą. Na, o dėl vizų Maltoje dėja Frontex neturi jokių kompetencijų vizų klausimais ir vizų politikos klausimais kaip tokiais mes skaitome atvirus informacijos šaltinius, susipažįstame su Europos parlamento pateikiamą informaciją, su kitų institucijų informacija, tačiau dėje negaliu daugiau nieko pasakyti, nes Frontex e, neturi kompetencijų spręsti situacijos. Ačiū Frontex ir aš matau, kad mes tikrai galėtume labiau pasigilinti šį klausimą, vykdyti išsamesnį dialogą, tačiau dėje tiesiog nebeturime laiko. Uh, Ir dabar jau mm, įsiterpėme į kito klausimo svarstymo laiką, tačiau tikiuosi, kad mums pavyks greitai ir vėl susitikti su Frontex atstovais ir ponu Legerį. Ir dar kartą noriu visiems padėkoti tiek pranešėjai, tiek kolegoms už discipliną. Dar kartą ačiū. O dabar kolegos. Atsiprašau visų, bet e, šiek tiek vėluojame su kitu mūsų darbo tvarkės klausimu. Tai yra keitimasis nuomonėmis ir bendros diskusijos. Vienas iš Europos parlamento žmogaus teisų savaitės renginių 70-osios visuotinės žmogaus teisų deklaracijos metinės. E, pagrindinių teisų agentūros direktorius e, Michael O'Flaherty dalyvauja mūsų posėdėje. Panašu, kad bendrusios diskusijos gali šiek tiek užsitęsti ir pirmininkas maloniai primena vertėjams, kad jeigu prireiktų, e, diskusijas galima tęsti anglų kalbą. Taigi dabar vyks bendrusios diskusijos e, visuotinės žmogaus teisų deklaracijos metiniams paminėti. Ir e, buvo kalbėta jau apie LGBTI teises, interseksualių asmenų teises. Ir tai taip pat susiję su parlamento žmogaus teisų savaitės renginiais ir jų kontekstu. Tačiau žinoma, yra daugiau klausimų, tie klausimai yra platesnio pobūdžio ir dėl to mes paprašėme Michael atvykti į mūsų posėdį ir trumpai pristatyti aktualius klausimus ir prisidėti prie diskusijos šiame komitete. Taigi, Michaelai, atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame ir prašau žodis jums 70-osios visuotinės žmogaus teisų deklaracijos metinės. Ačiū pirmininkė gerbėmieji nariai, iš tikrųjų tai yra 70-osios metinės, 70 metų praėjo nuo visuotinės žmogaus teisų deklaracijos paskelbimo. Tai yra ketvirtasis dešimt, e, ketvirtoji dekada ir kiekvienais, e, kiekvieną dekadą buvo tam tikrų rizikų. Pirmą kartą aš su tuo susidūriau 88 metais universitete, domėjausi žmogaus teisėmis ir tuomet buvo deklaracijos e, e, kla, metinės švenčiamos 20-osios, 30-osios e, vakarų blokė žmogaus teisės tuomet buvo tarsi suprantama savaime, tačiau rytų bloke e, tai tapo svarbiu postumiu ir didžiulėmis galimybėmis. 98 e, metais Sierra Leone dalyvavau e, Junktinių tautų programoje. Mes rengėme parodą žmogaus teisų tema. Po dviejų savaičių tą parodą sunaikino maištininkų pajėgos. Tai buvo siaubingas karas, šokiruojanti situacija, tačiau tai uh, E, sutapo su tarptautinio baudžiamo teismo įkūrimu. Taigi vėlgi tai buvo grėsmė ir galimybė. E, vėliau 2008 e, metais ekonomikos krizė pasaulyje tikrai padarė svarbų poveikį, tačiau kartu čia Briuselėje dalyvavau pagrindinių teisų agentūros įkūrimo ceremonijoje ir greit įsigaliojo e, pagrindinių teisų kartija. Vėlgi, tamsus laikai ir galimybių laikotarpis. 2018 vėlgi mes e, žymime sukakti apsupti grėsmių. Jas visas puikiai žinome, nevardinsiu jų. E, Tačiau šiemet taip pat mes vienoje sukvietėme pagrindinių teisų formą. Daugiau kaip 700 dalyvių iš visos Europos jį susibūrė, e, tarp jų ir daugelis jūsų. Ir labai džiugu, kad visi atvykote į pagrindinį teisų forumą. Aš matau ponę Kengę ir dėkoju už vadovavimą komandai. Matau pirmininką, kuris taip pat dalyvavo forume. Ir šios, šiais tamsiais laikais, šiais e, tamsiais žmogaus teisėms laikais uh, mes matome, kad turime pagrindo optimizmui ir turime krypties jausmą. Ir būtent tokia dvasia noriu kalbėti apie pagrindinės tris rytis, kurios e, kelia rūpestį tiek šiam komitetui, tiek pagrindinių teisų agentūrai. Pirmiausia, migracija apie kurią ką tik buvo kalbėta. Čia mūsų agentūra nekarta teikia nuomonę jums e, įvairiomis temomis, tarp jų ir sudėtingiausiamis temomis Mes taip pat e, teikiame mokslinį tyrimų medžiagą, viešasias ataskaitas ir žinoma dalyjomės patirtimi, e, kurią įgyjome dirbdami Graikijoje, Italijoje ir kitur. Ir dabar siūlyčiau pakalbėti apie keletą neraminančių klausimų migracijos rytyje. Visų pirma, mes esame sunerime dėl sąlygų Graikijos salose. Ir mes e, matome, kad jau dabar žiema yra. Mes e, susirūpinę dėl to, kad e, pabėgėlių stovyklos yra užkimštos, kad žmonės gyvena palapinėse. Ir mes dėl to džiaugiamės, kad yra paskirstimų programos uh, Pavyzdžiui, veikia tokia programa tarp Graikijos ir Portugalijos, jos tos programos yra savanoriškos. Antras dalykas - vaikų apsauga. Ypač sulaikymo naudojimas kaip e, kontrolės mechanizmas. E, tai vaikams, e, vaikų atžvilgių nepriimtina ir neveiksminga. Ir vaikas liks arti, jeigu liks arti ir e, bendradarbiaus, jeigu jo rūmas bus nepažįstas. Toliau bendradarbiavimas e, viduržėme jūroje. 2013 e, buvo 48 tūkstančiai nuo keturi iš tūkstančio. O dabar yra 24 iš, iš 1018 metais e, e, žuva. Ir e, tai susiję ne tik tai su paieškų ir gelbimo operacijos, bet taip pat ir su tuo, kad reikia nekriminalizuoti nevyriausybinio organizacijų darbo šioje srityje. Na ir galiausiai neapykantos nusikaltimai prieš migrantus ir neapykantos kalba prieš nukreipta į migrantus. Ir tai pasitaiko viešoje erdvėje vis dažniau ir dažniau. Taigi reikia imtis akivaizdžių veiksmų tiek valstybių narių, tiek es lygmenių, kovojant su neapykanta. Ir aš norėčiau, kad lybė komitetas taip pat e, kiekvieną progą pasisakytų prieš tokią neapykantą. Uh, Antroji sritis, apie kurią norėčiau kalbėti, yra kova su diskriminacija. ES mes susiturime su diskriminacija, su kito diskriminacija, su tuo, kad kiti, kitokį negu mes, yra nustumėmi į paraštes. Ir mūsų pagrindinių teisių agentūros tyrimai tai patvirtina. Pavyzdžiui, du neseni tyrimai E, abu jums pristatėme musulmonų migrantų tyrimas ir Romų situacijos ES tyrimas. Abu tyrimai rodo, kad mes e, iš tikrųjų į paraštės stumėme, marginalizuojame kitokius negu mes. E, tai už, įtvirtina neligybę. Ir bus kitų tyrimų, vienas iš jų yra juodaodžiai Europos Sąjungoje. Bus paskelbtas šis tyrimas greitai ir taip pat bus atliekamas tyrimas, ką reiškia būti žydų Europos Sąjungoje, tai reiškia antisemitizmo e, nuostatos e, Europos Sąjungoje dabar. Dar vienas dalykas - LGBTI bendruomenės. Vėlgi mūsų duomenys rodo, uh, kad šie asmenys patiria nuolatinį diskriminaciją darbe, švietime, sveikatos priežiūroje ir e, kitose sritise. E, neseniai, e, prieš atvykdamas čia, dalyvavau E, susitikime, kur kalbėjo 16 metė lesbietė ir e, jį kalbėjo apie mokykloje patirimą diskriminaciją. Ir aš matau, kad jūs šiandien diskutavote dėl komisijos veiksmų šioje srityje. Ir aš labai džiugiuosi, kad galiu informuoti komitetą, jog 2019 metais e, pagrindinė teisų agentūra pakartos savo tyrimą dėl LGBTI padėties ES. Tačiau mes pridėsime ir į raidelę šį kartą. Interseksualus asmenys taip pat bus įtraukti į tyrimą. Galiausiai diskriminuojamos asmenų grupės. Vėlgi dar čia paminėčiau neįgaliuosius. E, retorika puikiai, tačiau realybė nuo jos labai skiriasi. Pavyzdžiui, yra milijonas du šimtai tūkstančių europiečių, kurie gyvena institucijose tai yra vidutinio dydžio šalis. Jie gyvena institucijose dėl savo neįgalumo. Ir tam dabar agentūra teikia daug skyrių, daug dėmesio ir gruodžio ketvirtą dieną bus paskelbta ataskaita e, rekomenduojanti e, tuos asmenis perkelti iš institucijų, leisti jiems gyventi normalų gyvenimą tarp mūsų. Toliau dar vienas dalykas, ypač prieš Europos parlamento rinkimus. E, tai būtinybė įtraukti neįgaliuosius į politinį gyvenimą. Be to, dar kartą pakartočiau pagrindinės teisų agentūros e, įsipareigojimą paremti visus e, teisės aktų leidėjus e, rengiant e, lygių teisų direktyvą. Toliau, ne, teisės institucijų nepriklausomumas. E, jie, Nepriklausomos teisės institucijos yra labai svarbios e, apsaugant žmogaus teises ir teisės viršenybės principą, užtikrinant teisingumą ir užtikrinant e, sveiką ekonomiką mūsų visuomenėje. Taigi e, būtina, kad teismai būtų nepriklausomi ir laisvi. Ir dar ir dėl to, labai svarbus ir jūsų komiteto vaidmo šioje srityje, ir labai svarbus jūsų vadovavimo šioje srityje. Taigi džiaugiamės jūsų pateiktų pasiūlymų stiprinti komisijos iniciatyvas e, ir teisų bei vertybių programą. Taigi pasinaudosiu progą kolegos ir patikinsiu, kad mūsų agentūra jums teiks visokiojo paramą jūsų darbe, visose srityse. Jūs galite pasikliauti mūsų duomenimis, mūsų tyrimais, mūsų teisinę analizę, mūsų nuomonėmis ir siūlomais įrankiais. Pavyzdžiui, tokiais kaip e, įrankis, kuris bus pristatytas kitais metais, pagrindinių teisų informacijos sistema bus pristatyta ir galiu jums apie ją plačiau papasakoti, jeigu jums tai įdomu. Na ir baigdamas, pirmininkė, galiu pasakyti, kad Kol kas mes dar dugno nepasiekėme. Situacija gali pablogėti prieš jai pagerėjant, tačiau aš esu įsitikinęs, kad situacija galų galia pagerės. Dar ir dėl to, kad e, e, jauni žmonės rodo įkvepiančią lyderystę. Hmm. Parlamente šiandien mačiau jau viziją, idėjas ir e, kovinę dvasę, kuri mus pakels iš dobės vėliau. Ir matau daugybę galimybių, kurias turime pasitelkti. Viena iš tokių galimybių bus kitais metais. Tai yra dešimto, dešimtosios metinės, dešimtosios pagrindinių teisių hartijos metinės. Tai negali būti tiesiog data. Būtina pasitelkti šį teisės instrumentą, jį atgaivinti ir jį naudoti taip, kaip jį numatė kuriejai Europos piliečių naudai. Ačiū. Puikus pasisakymas, ačiū Maiklai. Tikrai galite paploti. nežinau, kaip dabar galima būtų šį klausimą aptarti. Lybėje tokį platų Jūs, Maiklai, visiškai nusispjovėte į viską ir tiesiog savo kalbą perskaitėte. Taigi, dėja vertėjai turi baigti savo darbą, nes posėdžio laikas baigėsi. What's happening in the Mediterranean?